Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratung wieder auf. Kolegos, labas rytas. Tęsėme darbą. 9 ryto, laiko mažai, pradėkime balsavimus ir darbus. Darbus pradėsime nuo S biudžeto panaudomo viešo sektoriaus reformai vertinimo. Pranešėjas ponas Heis pasisakyti nepageidauja. Tai pradėkime balsuoti. Na, kalbėsiu angliškai, kad viskas vyktų kiek greičiau ir sklandžiau. Čia mes balsuojame Turime pranešimą. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Antrasis atkrenta, ketvirtasis dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Antroji dalis už, prieš. Reikia pasitikrinti ketvirto pakeitimo antroji dalis. Prašom balsuoti. 11 kolegų balsuoja. Baigėme balsuoti. Tvirtinam. Trečiasis už. Prieš. Trečiasis pakeitimas už. Prieš susilaikė. Tvirtinam. Penktasis už. Prieš susilaikė. Atmetam. Šeštasis už. Prieš prieš susilaikė atmesta. Septintasis už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. Septintąjį. Prašom balsuoti. 12, 10 balsavo. Baigėme balsuoti, tvirtinam. Atmesta Šeštasis už. Aštuntasis už. Prieš. Susilaikė. Tvirtinam. Norime pasitikrinti dėl aštuntojo. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Keturioliktas už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikrinkime, nes nariai, kaip matau, vis atvyksta į posėdį. Baigėme balsuoti. Tvirtinam. 15 ir 16 identiški už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtina. 20. Norime pasitikrinti dėl antrojo kompromiso. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 20 už, prieš susilaikė atmes. 21 už, prieš susilaikė atmesta. 22 už, prieš susilaikė atmesta, atmesta. Gal pasitikrinkim, man atrodo, kad atmesta. atmesta. 23 už, prieš susilaikė tvirtinta. 24 už, prieš susilaikė patvirtinta. 24 norime pasitikrinti, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti, tvirtinam. 25 už, prieš susilaikė tvirtinam. 26 už. 20, 25. Reikia pasitikrinti. Pasitikrinam 25. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 26 už, prieš susilaikė atmesta. 27 už, prieš susilaikė tvirtinam. 28 už, prieš susilaikė atmesta. 29 už, prieš susilaikė atmesta. 30 už, prieš susilaikė tvirtinam. 31 už, prieš susilaikė tvirtinam. Regi 1 balsuoti nereikia, regi 2 už, prieš susilaikė tvirtinam. Regi 3 už, prieš susilaikė tvirtinam. Regi 4 už, prieš susilaikė tvirtinam tvirtinam, regi 5 už, prieš susilaikę tvirtinam, regi 6 už, prieš susilaikę tvirtinam, regi 8 už, prieš susilaikę tvirtinam, regi 10 už, prieš susilaikę tvirtinam, regi 11 už, prieš susilaikę tvirtinam, regi 12 už, prieš susilaikę tvirtinam tvirtinam, regi 13 už, prieš susilaikė, tvirtinam, regi 14 už, prieš susilaikė, tvirtinam, regi 15, už prieš susilaikę tvirtinam. Vardinis balsavimas dėl viso dokumento, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti, patvirtiname vien balsiai. Sveikinu pranešėją. Dabar Balsuosime dėl muitinių tikrinimo įrangos. Ponas Ali, e, mūsų nuomonės referentas, atsakingas komitetas IMKO, pranešės pasisakyti nenori, tai iškart galime pradėti balsuoti. muitinių tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos integruotos sienų valdymo fondos sukūrimas. Tai balsuosime dėl šito dokumento 11 darbo tvarkės punktas. 35 pakeitimas už prieš susilaikė tvirtinam. 36 už prieš susilaikė tvirtinam. 37 už prieš susilaikė tvirtinam. 37 norima pasitikrinti, prašome balsuoti dėl 37. Baigiame balsuoti patvirtintą. Trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. 38 už, prieš susilaikė tvirtinam. Penktasis už, prieš susilaikė tvirtinam. 39 už, prieš susilaikė tvirtinam. 40 už, prieš susilaikė tvirtinam. 41 už, prieš susilaikė tvirtinam. 42 už, prieš susilaikė tvirtinam. 43 už, prieš susilaikė tvirtinam. 44 už, prieš susilaikė tvirtinam. 45 už, prieš susilaikė tvirtinam. 46 už, prieš susilaikė tvirtinam. Žodinis pirmasis pakeitimas už Kažkas prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, neprieštaraujat. Žodinis pakeitimas už, prieš susilaikę tvirtinam. Šeštasis atkrenta, 47 už, prieš susilaikę tvirtinam. 48 už, prieš susilaikę tvirtinam. 49 už, prieš susilaikė atmesta. 50 už, prieš susilaikė tvirtinam. Septintasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Aštuntasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Devintasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Penkiasdešimt pirmasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtasis už, prieš susilaikė tvirtinam. 52 už, prieš susilaikė tvirtinam. 53 už, prieš susilaikė tvirtinam. 54 už, prieš susilaikė tvirtinam. 55 už, prieš susilaikė susilaikė tvirtina. 56 už, prieš susilaikė tvirtinam. 57 už, prieš susilaikė tvirtinam. 58 už, prieš susilaikė tvirtinam. 59 už, prieš susilaikė tvirtinam. 60 už, prieš susilaikė tvirtinam. 11 už, prieš susilaikė tvirtinam. 12 už, prieš susilaikė tvirtinam. 61 už, prieš susilaikė susilaikė tvirtinam. 62 už, prieš susilaikė tvirtinam. 63 už, prieš susilaikė tvirtinam. 64 už, prieš susilaikė tvirtinam. 65 už, prieš susilaikė tvirtinam. 13 už, prieš susilaikė tvirtinam. 14 už, prieš susilaikė tvirtinam. 15 už, prieš susilaikė tvirtinam. 16 už, prieš susilaikė tvirtinam Reikia pasitikrinti 16. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Jūsų balsas ne, nepriskaičiuotas. Tai 10 prieš 9. Tada tvirtiname. Patvirtinta. 17 už prieš susilaikė. Reikia vėl pasitikrinti 17. Prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Atsiprašau. Už, aiškiai patvirtinam, 18 už, prieš susilaikė, tvirtinam, 19 už, prieš susilaikė, tvirtinam, 20 už, prieš susilaikė, tvi, atmesta, 21 už, prieš susilaikė, tvirtinam, 22 už, prieš susilaik tvirtinam. 23 už prieš susilaikė atmesta. 25 už prieš susilaikė tvirtinam. 26 už prieš susilaikė tvirtinam. 27 už prieš susilaikė tvirtinam. 27 už prieš susilaikė tvirtinam. 28 už prieš susilaikė tvirtinam. 29 už prieš susilaikė tvirtinam. 30 už, prieš susilaikė tvirtinam. 31 už, prieš susilaikė tvirtinam. 32 už, prieš susilaikė tvirtinam. 33 už, prieš susilaikė tvirtinam. 34 už, prieš susilaikė tvirtinam. Pirmasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Antrasis atsimtas. Balsuojame dėl visos nuomonės, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. 17 už, vienas prieš ir dar kolega balsuoja už. Ačiū Jums visiems. Judame į priekį. Ralf. Dabar 12 darbo atvarkės punktas. Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos muitinio nustatymas pranešėjas ponas Klinsas. Ar jis norėtų pasisakyti? Pone Klinsai, ar norite kažką pasakyti? Jeigu ne, Pereikime tiesiai prie balsavimo. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis už, prieš susilaikė pritarta. 35. Už, prieš susilaikė pritarta. Trečiasis už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis už, prieš susilaikė pritarta. 36. Už, prieš ar yra Ne, panašu, kad atmestas, akivaizdžiai atmestas šis pakeitimas. Penktasis dabar už, prieš susilaikė pritarta. 37. Už, prieš susilaikė pritarta. 38. Už, prieš susilaikė pritarta. 39. Už, prieš susilaikė pritarta. 40. Už, prieš susilaikė pritarta. 41. Už, prieš susilaikė pritarta. 42. Už, prieš susilaikė pritarta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 6. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 47. Už, prieš susilaikė pritarta. 48. Už, prieš susilaikė pritarta. 49. Dabar už prieš susilaikę pritarta. 50 už prieš susilaiko pritarta. 51 už prieš susilaiko pritarta. 52 už prieš susilaiko pritarta. 7 už prieš susilaiko pritarta. 53 už prieš susilaiko pritarta. 8 už prieš susilaiko pritarta. 9 už prieš susilaiko pritarta. 54 už prieš susilaiko pritarta. 10 už prieš susilaiko pritarta. 11 už, prieš susilaiko pritarta. 55 už, prieš susilaiko pritarta. 56 už, prieš susilaiko pritarta. 57 už, prieš susilaiko pritarta. 12 už, prieš susilaiko pritarta. 13 už, prieš susilaiko pritarta. 58. Už prieš susilaiko pritarta. 59. Už prieš susilaiko pritarta. 60. Už prieš susilaiko pritarta. 14. Už prieš susilaiko pritarta. 15. Už prieš susilaiko pritarta. 16. Už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 19. Už, prieš susilaiko pritarta. 20. Už prieš susilaiko pritarta ir šiam. 21. Už prieš susilaiko pritarta. 22. Už prieš susilaiko pritarta. 23. Už prieš susilaiko pritarta. 24. Už prieš susilaiko pritarta. 25. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 26. Už kas prieš, kas susilaiko pritarta. 27. Už prieš susilaiko pritarta atmesta. 28 už, prieš, susilaiko. Galbūt galime pasitikrinti dėl 28-ojo. Balsuokime elektroniškai. Trūksta vieno balso, vis dar trūksta vieno balso, balsavimas baigtas. 9 už, 9 prieš, jeigu jūs už, ponė Taunai, tada pritarta šiam pakeitimui. Taip, retkarčiais taip nutinka. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 30. Už, prieš susilaiko. Galbūt pasitikrinkime ir dėl 30. pakeitimo. Balsuokime elektroniškai, prašau. Balsavimas baigtas. Pone Tarandai, prieš. Balsuojate, tad atmestas šis pakeitimas. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. O kaip jūs balsuojate? Jeigu už, tada pritarta šiam pakeitimui. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai dėl šio pakeitimo. 31. Balsuokime elektroniškai, prašau. Balsavimas baigtas. Akivaizdu, kad pritarta šiam pakeitimui. Atleiskite, kad sukėliau tokią sumą iš 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Galbūt ir dėl 32 balsuokime elektroniškai. Nors man atrodo, kad atmestas šis pakeitimas. Taip, akivaizdu. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Closed, Balsavimas baigtas, 18 balsų už, vienas prieš, sveikiname pranešėją. O dabar paskutinis šiandienos balsavimas. Pasiūlymas e, dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, e, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinko organizavimas ir taip toliau. E, ir pradėsime balsuoti, pradėkime nuo šeštojo pakeitimo, kas už prieš susilaikė pritarta, septintasis už prieš susilaikė pritarta, pirmas už prieš susilaikė pritarta, antrasis už prieš susilaikė pritarta, trys. Dalim, balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Treči, antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta atmesta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikę. Galbūt galime pasitikrinti, pasitikrinti ir balsuoti elektroniškai dėl ketvirtojo pakeitimo. Pritarta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Balsuojame dėl visos nuomonės, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas, pritarta 17 balsų už, prieš vieną sveikiname pranešėją, balsavimas baigtas, kas norite išeiti iš salės, e, padarykite tai kuo tyliau. E, sveikiname atvykusi komisarą. Sveikiname komisarą Moideš ir netrukus tęsime darbus. Ja, wir machen, wir machen weiter in der Tagesordnung. Welcome to Kągi kolegos, tęskime darbus, nedelskime. Dabar einame prie 14 darbo tvarkės punkto. 17 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas. Ponas Vinimairis pristatys šį klausimą auditorumų vardu. Tad žodis jums, kai tik būsite pasiruošęs. Labai ačiū. Gerbima Grėslė. Komiteto pirmininkė. Aš esu Aleksas Brenningmejeris, atstovauju auditorumams ir pristatysiu jums penktojo skyriaus audito rezultatus. Tai yra aug konkurencigumas augimui ir darbo vietoms. 17 e, metų rezultatus tikrinome. Parengėme keletą skaidrių, trumpai jas pristatysiu, e, išvadas mūsų pagrindinės pristatysiu. Pagrindinė išvada bendros išlaidos šiame skiriuje 21,4 milijardo eurų buvo panaudota 53 iš visų procentai e, buvo moksliniams tyrimams skirta, kiti švietimui, e, kosmoso tyrinėjams ir panašiai. Tai yra mažesnė proporcija jau. Ką mes pamatėme audito metu? 53 procentai moksliniams tyrimams, kaip sakiau, skirta lėšų, 53 procentai 130 sandorių. E, 90. 39 kitoms programoms ir e, pirmiausia, daugiausiai moksliams tyrimams 91 sandoris. E, daugiausiai naudos gavėjų yra universitetai, mokslo tyrimo institucijos, viešosios struktūros, e, privačios bendrovės MVI. E, Taip pat labai svarbu pastebėti, kad įtraukti ES ir ne ES veikėjai 18 valstybių narių atlikti auditai ir 5 trečiosiuose šalyse. Jeigu pažiūrėtume į e, e, klaidų lygį pagal penktąjį skyrių evoliuciją, tai mąstysime, kad klaidų lygis vis mažėjo metams bėgant. 17 metais 4,2 procentai tiek toks buvo klaidų lygis. Skirtumai lyginant su ankstesiais metais nėra labai dideli. 130 e, tiek buvo, tokia buvo imtis e, šiais metais tikrinta rezultatai audito. Svarbu būtų pasižiūrėti galbūt į platesnį kontekstą vertinant mūsų išvadas ir matote, kaip atrodo mūsų audito santrauka. E, kompensavimo sistemos. E, moksliniams tyrimams ten daugiau yra klaidų. Taip pat E, matome, kad e, išmokų sekcijoje klaidų yra mažiau. Dar vienas dalykas. Labai lietai e, buvo išeinama iš septintosios pagrindų programos ir horizonto 20 sandorių, 20-20 sandorių daugiau patikrinome, nors palyginti E, imti, im, palyginant imties proporcijas, tai 53 buvo paimtos, paimti sandoriai iš 7 pagrindų programos ir 38 20, e, iš horizonto 2024 metais e, kolega Koslovs pristatys išvadas ir proporcijos jau gali būti visai kitokios. Ir tada mes matysime, kokie horizonto 2020 supaprastinimo yra rezultatai. Taip pat svarbu yra pasižiūrėti į priežastis, palyginti aukšto klaidų lygio. Šiek tiek neramina tai mus, nes visuomet tikimasi buvo, kad klaidų lygis labai stipriai sumažės. Mes nustatėme pagrindinės aštuonias klaidas, jos sudaro 2,5 procento visų klaidų lygio, tai ir pora susijęs su moksliais tyrimais, e, e, š... tiksliau susiję penkios e, klaidos su septintaja pagrindų programa, trys su horizonto 2020, šešios, šeši klaidų tipai susijęs su personalo sąnaudų paskaičiavimu, penki su naudos gavėjais. Penki viešojo sektoriaus naudos gavėjai e, yra rizikingi, taip pat trys privataus sektoriaus naudos gavėjai yra nustatyti, kai padarė klaidų ir viena iš tų trijų yra nepelno siekianti organizacija, o dvi MVI. Taip pat svarbu yra pastebėti, kad nemaža proporcija yra ne ES naudos gavėjų, kurie yra susijęs su rizikingomis išlaidų panaudojimo sėtimis. E, vienas iš Šveicarijos, Norvegijos, Tanzanijos ir JAV po vieną. Dvi. Du atvejai susijęs su klaidomis buvo perduoti Olafui. Mes tikimės, kad Olafas atliks tyrimą savo ruoštų. Uh, E, dar apibendrinant galima pasakyti, kad personalui skirtos lėšos yra pagrindinės rytis, kur pasitaiko klaidų. Ir manau, kad e, siekiant gerinti programos įgyvendimą, reikėtų atkreipti dėmesį būtent į šią sritį. Ir dabar trumpai rekomendacijos. Pirmiausia, reikėtų patikslinti taisyklės ir metodologiją susijusią su personalui skiriamomis išlaidomis ir e, sudaryti sąrašą problemų e, pagal šalis ir ieškoti tokiu būdu sprendimo būdų. Antroji rekomendacija - pagerinti naudos gavėjų informuotumo lygmenį apie tinkamumo taisyklės, ypač aiškiai darant takoskirą tarp įgyvenimo sutarties ir subrangos e, sutarčių. Trečia rekomendacija e, - įgyvendinimas tarptautinių e, audito standartų rekomendacijų, tai yra techninio pobūdžio rekomendacija. Uh, ir galvojame, kaip sumažinti klaidą susijusią su personalo sąnaudomis. E, audito rūmai pateikė keltą pasiūlymų. Pirmiausia, e, parlamentui ir komisijai pateikta atitinkama informacija, taip pat tarybai dėl supaprastinimo. Teisėkuros proceso metu mes parengėme specialų dokumentą apie supaprastinimą galimą e, E, šiuo metu kovo 26 pateiktas toks dokumentas ir dar vėliau visai neseniai e, buvo paskelbta specialioji ataskaita, konkrečiai lapkričio e, mėnesį apie supaprastinimo priemonės. Ir mes dirbame su komisija labai glaudžiai, dirbome rengdami šias rekomendacijas, kad gautume visą informaciją susijusią su galimu supaprastinimu ir mes tikimės, kad uh, ateityje klaidų lygis turėtų iš esmės sumažėti. E, dabar trumpai parodysiu skaidrės, kuriuose, kuriuose aptariami priedai. Apie juos nekalbėsiu, bet noriu pasakyti, kad e, būtų gerai įsiskaityti į pavyzdžių aprašymą, nes tuomet jūs pamatytumėte geriau, kokios yra realios problemos. Pirmininkė, man buvo malonu pristatyti rezultatus. Uh, Aš taip pat mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū už tokį aišku pranešimą ir noriu pasveikinti generalinio direktorių Pakerą ir komisaras yra šiandien pas mus. Sveiki atvykę ir žodis jums. Greslė. Dėkoju, daktarė Greslė ponia Jala Sender, gerbėmi komiteto nariai, gerbiamas ponia Breninkmajerį. Man reagės paskutinį kartą ponas Peninkmairis e, rengė ataskaitą mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Norėčiau padėkoti jam už jo darbą per pastarusius keletą metų. E, metinės ataskaitas, specialiasias ataskaitas, e, inovacijos audito seminarus, e, kitus dokumentus. Jūsų darbas tikrai leido mums daug ką pakeisti. Mes įdėgėme daug ką savo darbe. Jūsų e, paraginimai buvo labai naudingi ir norėčiau aš Jums palinkėti sėkmės ateityje. Uh, Labai malonu man, kad galiu šiandieną pakalbėti septynių, apie 17 metų audito rūmų ataskaitą ir noriu akcentuoti mokslinio tyrimų ir inovacijų svarbą Europos Sąjungoje. E, mes turime labai rimtų iššūkių, turime skatinti mokslinius tyrimus inovacijas ir turime deramai naudoti, valdyti ES lėšas tam skiriamas. Ir e, galbūt neformaliau šiek tiek pakalbėsiu, norėčiau Jums pristatyti tam tikrų konkrečių sėkmės pavyzdžių iš šių metų, kurios tikrai parodo, kad mes galime daug ką pakeisti aš labai didžiuojuosi, galėdamas pasakyti, kad šiais metais mes e, vėl paremėme vieną iš Nobelio e, premijos laureatų. E, Hamrų yra vienas iš mūsų e, stipendininkų, jis galėjo pakeisti požiūrį mūsų į lazerius ir būt, tokiu būdu trumpai paregiai e, žmonės, kaip pavyzdžiui aš, e, kurie kenčia nuo miopijos arba nuo kataraktos, e, dabar bus gydami kitaip ir jis už tai buvo apdovanotas Nobelio premija. Taigi labai malonu, kad ES lėšos buvo panaudotos tokiam tikslui. Ir branduolio e, sintezė, astrofizika, nanomedžiagos. Mes ir tose srityse veikiame. ES e, vaidmuo yra labai e, stiprus ir aš manau, kad mes galėsime veikti toliau. Cedric Blanc Plan yra Belgijos mokslininkas, kuris užsima vėžio tyrimais. Jis yra atradęs, kad dviejų tipų lastelės veikia, e, kai žmogus serga vėžiu, vienos yra susijusios su augliu, kitos su metastazėmis. Taigi e, jisai suprato, e, kad viena lastelė yra auganti, kuri gali transformuotis į metastazių lasteles. Ir kai bus atrastas mechanizmas, kai tai, kaip tai vyksta, bus galima sustabdyti metastazių plitimą. Ir uh, Jeigu anksčiau buvo galvojama, kad metastazės e, paprasčiausiai plinta ir um, jisai e, savo atradimu gali padėti uh, pakeisti iš esmės požiūrį į vėžio gydimą. Taip pat Peteris Siborga noriu paminėti, kuris atrado vakciną žmonėms sergantiems plaučių uždegimu. Streptokokais e, užsikrėtę žmonės dažnai e, miršta ir anksčiau tai buvo nepagydoma e, ta infekcija, o dabar buvo atlikti bandymai su pelėmis ir Poznanėje jisai dirba ir manome, kad tai bus tikrai rimtas proveržis. Tiek pavyzdžių iš mokslo srities, bet taip pat e, yra ir kitų inovacijų, mm, ne visi yra e, tik mokslininkai, bet ir e, kiti dirbantis įvairiose srities žmonės yra padarę nemažai E, atradimų 2018 metais moterų inovatorių premiją naudoj, laimėjo viena iš mūsų stipendininkių. Ji sukūrė e, robotą, kuris padėtų žmonėms neiš, negalintiems išeiti iš namų sergantiems, suaugusiems vaikams. Ir tie žmonės e, yra tarsi kalinti namuose, jie negali sustikti su kitais žmonėmis. Uh, Jie negali, pavyzdžiui, e, užsimti jokią fizinę veiklą tokie žmonės. E, mes kartais viską primame kaip savaime suprantama, bet Karendovar e, įgyvena projektą, kuris vadinasi galas izolacijai ir ji leidžia, pavyzdžiui, vaikams įgyti tam tikrų galimybių ir pradėti mokytis. 650 vaikų jau galėjo pasinaudoti jos e, išradimais. Kristina Zevanova Bulgarė pernai e, sukūrė akliesiems pritaikytą planšetę. Ir taip pat e, tas išradimas yra apdovanotas specialiu apdovanojimu. Tai labai svarbus dalykai mūsų ateičiai. Prieš porą savaičių uh, mes e, paskelbėm apie bioekonomikos strategiją. Buvo surinkta komisijoje spaudos konferencija. Aš atsinešiau žalę šalikėlį, kuris atrodo toks kaip ir įprastas šalikėlis, bet jisai pagamintas iš medžiagos, e, tiksliau iš celiuliozės e, medžio. Taigi matome, kad galima panaudoti įvairiai, įvairias medžiagas ir mes ES esame lyderiai turėtume tą lyderystę išlaikyti ir ateityje. Prieš perėdamas prie skaičių aš norėčiau e, norėjau Jums kaip tik ir paminėti konkrečius pavyzdžius, kurie keičia mūsų gyvenimą. Bet netaskaita 17 metų išlaidos. E, e, žiūrėdami praeitį mes jau, galima sakyti, žiūrime į ateitį horizonto programai komisija yra parengusi įvairių rekomendacijų didinti investicijas, mokslinius e, tyrimus ir inovacijas, e, kurti tikrą ES inovacijų politiką, kuris sukurtų rinką, taip pat šviesti žmonės ateityje, kurie galėtų pakeisti esamą padėtį taip pat reikia koncentruotis į poveikį rezultatus, sprendžiant pasaulinės problemas, moksliniai tyrimai, inovacijos, jų potencialo maksimizavimas. Tai būtų geriausias dalykas ES. Horizon Europe pasiūlymas. Mes e, įvertinome savo patirtį, savo darbą, taip pat gilinomės į audito rūmo ataskaitą ir pateikėme pasiūlymus ateičiai krypčiai. Aš esu labai dėkingas ponui Brenningmaier už tai, kad jis pristatė uh, E, specialų dokumentą ir pasiūlymus dėl horizonto 2020 e, supaprastimo. E, briefingo dokumentas buvo mums labai naudingas, taip pat ten atsispindi pasiūlymai dėl Horizon for Europe. Mes sieksime užtikrinti, kad ateityje paprastesnė ir veiksmingesnė gyvenimo struktūra būtų ateityje. Uh, Noriu pasakyti, kad dauguma, e, auditorumai savo, kad daugumas paprasimo priemonių, kurias pasiūlė komisija, atsiprašau, sako komisijos narys, e, aš pacituosiu dabar e, auditorumų ataskaitos išvedas audito rūmai prie prie išvedos, kad daugumą komisijos pasiūlytų su paprasimo priemonių naudos gavėjams pagal Horizontas 2020 programą palengvino veiklą, nors ne visi veiksmai e, atnešė laukiamų rezultatų, taigi liko erdvės tolesniems e, e, patobulinimams. Ir mes toliau sieksime supaprastinti horizontą 2020 pagal audito rūmo ataskaita 61 procentas naudos gavėjų mano, kad horizontas 2020 ir taip yra paprastesnė programa negu septintoji pagrindų programa. Mes toliau teiksime pasiūlymus ir e, tą darysime e, rengiantis programos įgyvendinimui. E, rezultatai ir poveikis - akcentas tiems dalykams, tačiau tai nereiškia, kad mes įgyvendinimui mažiau dėmesio skirsime. Dėl klaidos klaidų lygmens šiais metais. Visam skyriui klaidų lygis yra 4,2 procentai, kaip sakė ponas Beningmairis. Ir tai yra panašu kaip pernai, tačiau sumažėjo klaidų lygis lygnant su ankstesniais metais. Aš prisimenu, kai 14 metais pirmą kartą į parlamentą atvykau. Tuomet klaidų lygis buvo 5,6 procentai 14 metais. Ir aš tikiuosi, kad ši tendencija tęsis klaidų lygis susijęs pirmiausiai su septintaja pagrindų e, programa. 38 maždaug horizonto 2020 programos buvo e, iš horizonto 2020, 53 iš septintosios pagrindų programos. Ir mūsų pačių auditas pagal horizonto programą e, leidžia mums įvertinti klaidų lygį toje programoje ir 17 metų veiklos ataskaitoje apie tai rašoma. Uh, Horizonto 2020 e, klaidos, du, klaidų lygis yra 2,8 procento lyginant su 5 procentais. Tokie pirmieji rezultatai vertinimų. Aš e, noriu pasakyti, kad tai yra tik tai pirmieji rezultatai. E, ankstyvasis vertinimo etapas horizonto 2020 išlaidų dabar tik tai atliktas ir padėtis dar gali pasikeisti, tačiau mes manome, kad supaprastimo priemonės tikrai duoda rezultatų. Likutinės klaidų lygis atsižvelgiant į korekcijų poveikį susigražintas sumas 2,2 procentai, 2,24 procentai horizontui 2020, lyginant su 3 procentai septintai pagrindų programai programai. E, ir tai yra susijęs su komisijos pasiūlymai pasiūlymais, e, teikiant teisėkuros pasiūlymus pagal Horizontas 2020 programą. Dabar trumpai pakomentuosiu audito rūmų ataskaitą. Pirmiausia, supaprastinimas. Recognize. Rūmai pripažįsta, kad tiek metinė ataskaita, tiek specialioji ataskaita dėl supaprastinimo tas pasakyta, kad Horizontas 2020 pasižymis paprastesnėmis finansavimo taisyklėmis nei FP7, tačiau klaidų išlieka daug. Išla ir taisyklės dėl darbuotojų vis dar sudėtingos, jie sudėtinga taikyti, čia e, sutinku, reikia tobulėti bei geriau gyventi Europos horizonte. Horizonte 2020 Mes sukūrėme beveik visas uh, taisyklės ir tvarką. Uh, ta prasme, kad viskas buvo perkelta į elektroninę erdvę. Taip pat mes turime vieną kompensavimo tarifą uh, projektui ir darbuotojams. Naujoji sistema yra visiškai skaitmeninė. Mes stengiamės iš visų jėgų Antroji supaprastinimo banga numato, kad atlyginimo schemos e, prieartės prie naudos gavėjų buhalterinių ypatybių. Mes pradėjome bandomuosius projektus, kurie pašalina bet kokias e, prievolės dėl ataskaitų teikimo, kad MVI ir mokslininkai lengviau prieitų prie mūsų e, finansavimo sukūrėme inovacijų tarybą, tai pirmasis bandomasis projektas, taigi mes judame teisingą kryptimį. Antra, kaip išvengti klaidų? Rūmai pažymėjo, kad buvo įmanoma išvengti tam tikrų klaidų iki mokėjimo atlikimo. Audito sertifikatų trūkumai nulėmė tas klaidas, sutinkame, mes pagerinome savo informavimo pastangas, o dabar dėl rekomendacijų. Audito rūmai rekomenduoja ir mes jas, tas rekomendacijas įgyvendiname. Reikėtų pažymėti, kad finansinės e, klaidos nereiškia, kad projektai nesėkmingi. Ne, projektai gali būti ir sėkmingi ir taip yra, tiesiog pasitaiko klaidų. Mes bandome jas taisyti. Ačiū visiems už atliktą darbą ir uždėmesį. Dėkui. Ačiū ir jums, e, ponė komisarė ir dabar mūsų pranešėja, ponė Ajala Zender, prašau. Sí, eh, muchas gracias, presidenta. Dėkoju pirmininkė, dėkoju abiems mūsų svečiams eh, už pasisakymus. Aš nežinau, ar juoktis, ar verkti iš tikrųjų, nes tai yra paskutinis biudžeto gyvenimo tvirtinimas ne tik tai mums, bet ir komisijos nariui Moidašui. Ir atvirai pasakysiu, kad jaučiuosi labai nekaip. Pirmiausiai, e, egzistuoja specialus e, kodas komisijos nariams ir esame e, pasi keitę nuomonėmis nekartą su jumis, bet jūs savo partijos suvažiavime pasirodėte ir labai aiškę poziciją viešą užėmėte. Galiu pasakyti, kad jūs tarsi e, priva, kaip privatus asmuo uh, ten pasisakėte. Aš tikiuosi, kad Lisabonoje mes taip pat galėsime pasveikinti savo kandidatą, bet egzistuoja kodeksas, pagal kurį komisijos nariai turėtų būti nepriklausomi. Ir tą norėjau pasakyti atvirai. Taigi tai yra pirmas dalykas, kuris man pasirodė nei šioks, nei toks, nes nebuvo pats geriausias laikas, ypač dabar, kai artėja galiojimų kadencijos pabaiga. Jūs atvykote pas mus tarsi į ITRES komitetą ir pristatėte sėkmės pavyzdžius. Aš e, taip esu jums dėkinga už tai. Taip mes e, galime pasidžiaugti rezultatais, tačiau nežinau, e, kaip dėl projektų ir Nobelio premijos laureatų ir kitų sėkmės pavyzdžių, bet 2,4 procentai tebėra toks klaidų lygis po visų tų metų, kai mes bandome pagerinti padėtį. Tai yra tikrai labai didelis procentas ir dar galiu pasakyti, kad tai susijęs su šimtais milijonų eurų tiek sudaro tos klaidos. Aš nekalbu apie tuos e, Olafui perdotus atvejus, mes apie tai pakalbėsime vėliau, bet galėjo būti ir kitų e, e, Nobelio premijos laureatų, jeigu tie pinigai būtų pasiekę juos arba jeigu nebūtų reikėję gražinti tų neteisingai panaudotų lėšų. Taip, man labai atrodo gerai, kad jūs dar kartą mums pristatote sėkmės pavyzdžius, tačiau problema yra ne tik rezultatai, bet taip pat ir geras lėšų panaudojimas. Thank you Ir jūs sakėte, kad sumažėjo e, klaidų lygis taip gerai, bet lyginant su e, praėjusiais metais šiek tiek yra skaičius dar padidėjęs ir iš tikrųjų tai yra šimtai milijonų eurų, milijardai, kuriuos jūs e, valdote ir mes negalime taisyti su klaidomis. Bren, ponė e, Brenmairi. Man atrodo, kad mes dabar e, pamatėme e, galiausiai tam tikrus rezultatus, nes e, pats, patys audito rūmai turėjo perduoti medžiagą savo tyrimo Olafui ir galų gale audito rūmai supranta, kad iš tikrųjų yra labai neiškių dalykėlių. Mes turėjome uh, daug problemų, labai daug rimtų problemų. Aš kalbu apibendrintai, aš jau nenoriu gilintis dabar į e, tam tikrus atvejus, nenoriu pereiti prie mm, e, tų dalykų, apie kuriuos kalbėjome kadencijos pradžioje bet labai džiugiuosi, kad audito rūmai pagaliau pamatė tai, kad yra iš tikrųjų daug problemų susijusių su septintaja pagrindų programa, kurios nėra išspręstos. Mes rengėmės Horizontų 2020 ir atrodo, kad, buvo, kad tikėjomės, kad tos problemos bus išspręstos, bet matome, kad taip nėra ir kad yra priežastinis e, ryš, ryšys. Ir taip pat e, kad matome, kad labai daug klaidų susijęs su išlaidomis e, personalui, aš nežinau, kodėl taip yra, ar, ar jiems suteikiamas atostogos, ar kas tiem darbuotojams šiaip tai atrodo, išlaidos kitos personalui tai ir yra, bet pasirodo, kad yra e, žmonių, kurie to nesupranta. Taigi ir skaičiavimai tokių e, išlaidų, tai yra žiniaraščiai, kiti elementai. Ir tai yra labai sudėtinga iki šiol sritis ir, ir kartais mes net negalime suprasti e, tam tikrų atvejų. Taigi E, tai yra labai rimti atvejai ir taip pat paminėta, kad trečių šalių subjektai yra susijęs su klaidomis, pavyzdžiui, Šveicarija. Ir matome, kad e, iš tų visų pavyzdžių, kad situacija yra gana sudėtinga, taip artėja rinkimai. Uh, Mes e, galime per kampaniją sakyti, kad Nobelio premijos laureatai gavo paramą iš mūsų, bet galėtume mokėti dar daugiau, jeigu nebūtų klaidų ir sukčiavimo ir galėtume tikrai tada kalbėti apie didesnį skaičių tų Nobelio laureatų. E, dabar jau pasiekime finišo tiesėje ir noriu paklausti, kaip užtikrinsite, kad rezultatai būtų geresni, nes horizonto 2020 rezultatai nėra geresni, apie tai kalba audito rūmai ir tą mes pamatėme ir bet kokiu atveju nepagername padėties. O dėl supaprastinimo norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Galiausiai man patikėte lenteles, nes aš visus metus jų prašiau, reikėjo vos ne man pačiai atlikti skaičiavimus, bet dabar jau matau tas lenteles, matau 25 procentai yra netiesioginių sąnaudų, e, tai yra labai nemažos sumos. Ir iš tikrųjų galima pasakyti, kad ne vienodai audituojamos yra supaprastinimo priemonės jų rezultatai. Dešimt projektų lab, patys, e, e, kuriems sumokėta daugiausiai lėšų pagal horizontą 2020, panaudota, išskirta 100 procentų e, lėšų ir noriu paklausti, kokiais atvejais 100 procentų išmokama, pavyzdžiui, 88 milijonai, tokie apvalūs skaičiai nurodomi. Yra, kaip žinia, bendro finansavimo taisyklės, pagal kurias e, dalis mokama, bet aš čia matau, kad yra kitaip. Ir norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, kodėl šimtas procentų yra skirta tiems labai brangiems projektams beje. Taip pat norėjau paklausti jūsų ir jau apie tai mes esame kalbėję daug kartų, kaip jūs žinote. Kaip žinia, e, jūs e, nenorite atsakyti į tam tikrus klausimus, pavyzdžiui, yra tam tikri duomenys pagal valstybės. Aš dabar jums dėkinga už tai, kad pateikėte lenteles, kuriuose matome didžiausius naudos gavėjus ir matome tam tikrus paskaičiavimus, didžiulės sumas. Gyvendant Europos Sąjungos e, mokslo tyrimų programas Taip pat noriu paklausti, ar meistriškumo nėra kitose šalyse? Manau, kad e, Europos e, Sąjungoje e, reikia galvoti apie teritorinį vientisumą ir teisingumą ir reikia geresnės pusiausvėros galvant apie sanglaudą, nes kitaip geriausi visuomet bus geriausi, o blogiausi uodegoje vilksis visą laiką mokslinio tyrimų srityje. Aš tikrai nemanau, kad kitose e, šalyse nėra e, gerų meistriškumo centrų. Taip, e, krizė, nuo krizės nukentėjo daug kas, bet dabar matome, kad tos pagrindinės šalis ir toliau pelnosi, bet jūs puikiai žinote, kad iš savo šalies ir kitų pavyzdžių, kad yra meistriškumo ir kitur, ne tik tai Kembridžas, Oksfordas, nežinau, koks dar imperatoriškas koledžas, kuris gauna visuomet finansavimą, bet taip pat Barcelonoje manau, kad yra labai puikių mokslininkų, kurie taip pat galėtų gauti šimtus milijonų ar milijardus e, eurų vietoj tų, kurie gauntų koledžų ar e, subjektų, kurie visą laiką yra finansuojami. Taigi norėčiau paklausti jūsų, ką jūs darote, kad pagerintumėte padėtį horizontė 2020 ir sumažintumėte tą baisę neligybę. ir e, ką jūs e, sieks, padarys, e, sieksite daryti, kad pagerintumėte padėtį ir kad tą neteisybę panaikintume. Žinome, kad geri yra geri, bet reikia veikti ir užtikrinti, kad uh, būtų ir kiti tokie pat geri, nes visose šalyse yra e, puikiai e, dirbančių institucijų ir mes turime galvoti, kaip sukurti pridėtinę vertę. Ačiū. Aš norėčiau tiesiog priminti, kad esame labai dėkingi už tai, kad mokslinio tyrimų programa e, yra geriausias pavyzdys. Čia tikrai nedirbama tik olimpiniu principu ir padaryta labai daug problema yra ta, kad suteikiamas lėšos tam, kam reikia. Ir, net, ir tai yra labai gerai. Komisarė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Ajala Sender. Pirmą kartą per ketveris metus ir paskutinį kartą per šią kadenciją mane apkaltino šališkumu ar priklausimų vienai kitai partiniai ideologijai. Aš dalyvau įvairiausių partijų renginiuose ir niekas niekada mane nekaltino partiniu, partiniu šališkumu. Taigi mane kiek nustebino jūsų mintis Jūs žinote, kad jūsų organizuojamose konferencijose aš dalyvavau įvairių partijų renginiuose. Dalyvauju kiekvienas komisaras atvyksta į savo partijos konferenciją ir renginius. To nereikia gėdytis. Partijų nereikia demonizuoti. Tačiau mes taip puikiai dirbame, ponė Alesender. Bendradarbiauju su visais, su kiekvienu parlamento nariu. Mes neskirstome nieko pagal jokius kriterijus. Aš e, žinote, kad mielai vykčiau į Lisaboną, į socialistų Europinės SND partijos suvažiavimą ar į kokį kitą renginį, todėl prisipažinsiu, kad mane kiek nustebino jūsų pasisakymas. Antra mintis mane kiek nustebino štai kas. 100 procentų finansavimo procentas. E, ir jūs žinote, kad tai yra teisės akto dalis, yra 100 procentų prievalė finansuoti tiesioginės išlaidas, 25 procentus netiesioginės. Tai yra programos e, veikimo pobūdis ir čia nėra nieko ypatingo dėl valstybių narių teikiamų lėšų, atsakant raštu, informaciją pateikėme. Atsakėme į šį klausimą. Mes ir toliau dirbsime ties supaprastinimu ir ties kiekvienu jūsų minėtų klausimu. Mes galime pasidžiaugti sumažėjusiu klaidų procentu 2,6. Jūs tuo nesidžiaugiate, tačiau mes dedame visas pastangas, tobulėjame ir labai stipriai. Ir supaprastinimas labai stipriai stumėsi į priekį. Nėra taip, kad čia niekas nieko nedaro. Aišku, aš turiu prisimti visą atsakomybę tiek klaidų, tiek sėkmėje. Ir per ketverius metus mes daug ką padarėme. Aš klausausi jūsų uh, Girdžiu jūsų klausimus, tačiau nesuprantu, kas čia būtų taip neigiamo. Pažangos yra. Dėkui. Jūs jau pasisakėt, ponė komisarė. Taip, ponė pirmininkė, kolegos jau ketverius metus atvykstu ir aiškinu mūsų vykdomus žingsnius. Programa, kuri buvo pradžioje, sudėtinga biurokratiška buvo, o šiandien kiekvienoje valstybė narė pripažįstama, kad mūsų programa yra daug paprastesnė, netgi paprastesnė už nacionalinės programas. Žmonės e, su, supranta, kaip sėkmingai dirbame ir kaip paprašiau dirbti su mokslinio tyrimų programa, lyginant ją su kitomis programomis. Pone Ajelė Sender, e, Mums reikia kalbėti, kas mums e, sekasi ir todėl aš pristatau tas sėkmės istorijas. Ne, daug kas labai kritikuoja ir juodina Europą, o aš kaip komisaras jaučiu prievolę pasakoti, kas Europoje yra gero. Žinome, kad daug ką reikia tobulinti, daug kur pasitemti, tą ir darome. Man labai sudėtinga Aišku, aš galiu labiau politiškai pasisakyti, atsakydamas, tačiau aš čia atvykau pas jūs ne kaip politikas. Tiesiog bandau pristatyti esamą padėtį. Ar geresnė situacija šiandien nei prieš keturis metus? 5,6 buvo pradžioje klaidų, dabar 2,4,2 geresnė situacija? Taip. Ar moksliniai tyrimai patobulėjo, vykdomi sėkmingiau? Taip. Todėl mane tiesiog stulbina jūsų komentarai. Dabar e, kolega Salafranka, prašom. E, Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju audito rūmui atstovui, taip pat komisijos nariui ponui Moidašui už pasisakymus. Noriu, gerbama pirmininkė, pasakyti, kad iš tikrųjų mes galbūt uh, neturėtume dabar kritikuoti komisijos narių už tai, kad jis dalyvavo partijos suvažiavime, nes ir komisijos uh, pirmininkas dalyvavo atitinkamame suvažiavime, taip pat ponas Hauganas, Hanas, septyni iš vis komisijos nariai e, liberalų e, šeima susitiko Madride. Septyni komisijos nariai priklausantis liberalų šeimai dalyvavo. Aš iš tikrųjų Žak Žaka Delora labai e, vertinu ir jisai taip pat e, dalyvavo socialistų e, partijos suvažiavime. Ir vienas dalykas - dalyvauti atinguose renginiuose, kitas dalykas - nešališkai eiti savo pareigas. Ir kaip sako auditorumai, jie gina bendrai interesą, bet nemanau, kad nieko nėra nėra jokių prieštaravimų, jeigu tie žmonės dalyvauja savo politinės šeimos e, renginiuose. Bet norėčiau dabar e, e, pasakyti aiškiai, kad puiku išgirsti apie sėkmės pavyzdžius ir man labai malonu, kad komisijos narys tą pristatė ir taip pat labai malonu, kad ES savo labai stipria programa gali pasiekti puikių rezultatų, kad remiami mūsų žmonės laimi Nobelio premiją, kad galima e, kovoti su vėžių tyrimų dėka ar gydyti tokias ligas e, kaip e, E, plaučių uždegimas. Matome taip pat, kad klaidų lygis mažėja. Aišku, reikia darbo sąnaudas, personalo sąnaudas taip pat optimizuoti. Gerima pirmininkė, man norėtųsi e, pateikti komisijos nariui du klausimus susijusius su juo tiesioginėmis pareigomis. E, Aš perskaičiau klausimyną ir mačiau tik tai penkias šalis, bet nemačiau kitų šalių, kad būtų, pavyzdžiui, man būtų įdomu sužinoti, kiek trečiosiam šalims yra e, skiriama lėšų. Norėčiau to, sulaukti atsakymą į tokį klausimą klausimą taip pat e, dėl Olafo. Mes matome, kad informacija perdoma Olafui yra daugmaž stabili 33 atvejai pernai, 39 šiais metais ir norėčiau paklausti, kad jūs paaiškintumėte, kokia yra metodika. Uh, E, kurią vadovaujatės ir kaip paskui sekami yra tie atvejai. Taip pat, gerbiamas komisijos nariai, yra vienas dalykas, kuris, man atrodo, yra labai aktualus ir aš norėčiau paklausti, ar jūs negalėtumėte mums uh, pateikti savo vertinimo konkurencingumo ir augimo pramonės. Vienas svarbiausių elementų yra inovacijos. Uh, matome inovacijos duomenis ir aš vis tik tai esu susirūpinęs pasižiūrėjęs į dabartinę padėtį. Ne tiek dėl programos, bet 128 patentai, kurie yra patvirtinti. 69 procentai pastaraisiais metais yra e, privataus sektoriaus didelių įmonių e, patentai, tai 25 procentai yra mažų vidutinių įmonių, patentai ir tik 8 procentai, 9 procentai yra susijęs su e, mokslinių tyrimų e, viešų darbų susiję patentai. Ir aš norėjau paklausti e, jūsų, paprašyti, paaiškinti tas programas. Taip pat matome, kad remiamas, remiaus privataus e, viešojo sektoriaus įmonės, tačiau žiūrint į patentus, tai matome, kokios yra proporcijos. Toliau 23 e, klausimas, ponia Ajala jau tai e, komentavo, mano šalis yra tarp lyderių valstybių narių, kurios gauna daugiau uh, daugiausiai naudos mokslinio tyrimų srityje jungčių sektoriui ir aš nežinau, ar turėtume džiaugtis tuo, bet norėčiau, kad būtų atsižvelgta į galimybę visoms valstybėms narėms dalyvauti, į e, meistriškumo potencialą tokiu būdu užtikrina pusiausvę. Taigi, e, gerbiamas komisijos nariai, matome rezultatus, matome tendenciją klaidų mažėjimo ir e, taip pat e, reikia tikėtis, kad ateityje toliau situacija gerės. Ačiū, pirminkė. Ja. Kolegė Ajala Sender, dar kartą pagėdavot pasisakyti, prašau. Aš norė... norėčiau pasakyti, kad aš pirmoji nusistebėjau uh, ne dėl dalyvavimo, aš kaip sakiau, komisijos narių dalyvavimas nėra problema, tačiau e, vieši pareiškimai yra problema ir aš socialiniuose tinkluose e, seku komisijos narį Moidešą, gal tai yra mano problema, bet tai mane ir nustebino, būtent tam tikri pareiškimai, kai ponas Oettingeris uh, Taip, jisai e, padarė tam tikrų pareiškimų dėl man nedalyvavimas kelia problemų, tačiau vieši tam tikri pareiškimai. Ir man pasirodė, kad reikėtų e, prisiminti nepriklausomumo e, principą, nes kitaip iš tikrųjų galima kalbėti apie tam tikrą loteriją tam tarp kabučių tarsi vienoms vyriausybėms labiau pasisekė negu kitoms. Ir aš noriu ponui Salafrankai pasakyti, dalyvavimas ne. E, keliamam problemų, bet ir ponas Otingeris yra pripažinęs tam tikrus dalykus. 28 e, yra komisijos e, nariai, e, turėsime 27, mums nepavyko sumažinti komisijos narių skaičiaus, matome, kad vyksta tarsi Vaterlų mūšis taryboje, bet šiaip reikia galvoti apie nepriklausomą ir kad nepri... neatstovautų savo vyriausybė kiekvienas iš komisijos narių. E, dar vienas dalykas. Taip, iš tikrųjų situacija pagerėjo, bet 17 metais matome susirūpinimą kenčių dalykų ir kaip periname nuo 7 e, pagrindų programos prie horizontų 2020, aš kaip šio komiteto narė leidžiu savo pasakyti, kad yra tikrai e, rimtų problemų, nes ne aš, gerbiamas Mojodaš, bet audito rūmai užfiksavo tam tikrus faktus sako, kad 17 metais, e, lyginant 16 metais, padidėjo klaidų. Ir pereinant iš septintosios programos į horizontą 2020, tų klaidų yra ir man tai kelia surūpnio. Pone e, Salafranka, dar šeši, e, šešiais atvejais daugiau negu pernai perduota Olafui atveju. Šeš, šešiais atvejais daugiau. Taigi yra skaičiai, kuriuos ne aš išgalvojau, bet kuriuos pateikė audito rūmai ir e, atitinkamo generalinio direktorato tarnybos. Taigi tai rodo, kad rezultatai negerėja ir kad e, tikrai, e, žiūrint 16-17 metus, padėtis nepagerėjo, o netgi atvirkščiai šiek tiek pablogėjo. Ir audito rūmai taip pat mums sako, kad daugiausiai klaidų e, pasitaiko tam tikrose srityse ir taip yra todėl, kad taisyklės sunku suprasti. Ir aš dėl to ir keliu klausimus. E, galvojant apie naują daugiametę, ypač finansavimo programą, reikia galvoti, kaip užkirsti kelią uh, toms klaidoms. Taigi matome 25 procentai e, maždaug 100 milijonų eurų tiek e, tokios sumos yra susijusios su klaidomis ir, ir iš tikrųjų tai yra labai rizikingi dalykai. Reikia siekti užtikrinti pusiausvyrą, nors viskas legalu tarsi, bet kaip žinia, kartais ir legalus teisės teisiniai, teisėti dalykai kelia įtarimų. O dėl teritorijos aš tikrai manau, kad Europos pridėtinė vertė turi būti europietiška. Negali būti, kad visą laiką tie patys būtų pirmieji. E, nes kiti, kurie irgi dirba puikiai dėl ta, tos sistemos, negalėjo pasinaudoti paramą. Taip, mūsų šalis e, yra tarp pirmųjų labai gerai, bet reikia galvoti apie ES. Möchte einfach nochmal drauf. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Yra aišku kitvarka. Komisarai negali užimti jokio posto nacionalinėje partijoje. Tikrai būtų keista, jeigu komisaras nebūtų kviečiamas į savo partijų posėdžius, sakyčiau, tai būtų visiškai nenaudinga ir daugiau nei keista. Gerai, kad atvyksta žmonės, kurie, kurie išmano apie Europą ir pasidalina tą informaciją. Aš e, vykstu į kiekvieną e, partijos e, posėdį ir susitikime, kur mane tik kviečia, tačiau kitos partijos manęs nekviečia. Nesuprantu, kodėl. Mielai atvykščiau. Aš Suprantu, kad komisaro indėlių reikia, tai didžiulė galimybės. Tuo pat metu mes Briuselėje tikimės iš jūsų nepartiškumo ir nešališkumo. Ir tol, kol Portugalijoje viskas gerai, tai man problemų nekyla. Be abejo, interesų konfliktas amžina tema, natūralu, kad dėl to ir teiraujamės. Aš, kaip šešėlinė pranešėja, norėčiau užduoti Jums keletą klausimų lentelė dėl didžiausių naudos gavėjų yra labai įdomi. Mes, aišku, tą informaciją žinojame, tačiau dabar jį išryškinta ir skaičiai tikrai įspūdingi. Mes prarandame Junktinę karalystę, Richardai, labai gaila dėl to. Ir kokia bus situacija? Britai pirmauja statistikoje e, tarp pirmojo dešimtuko, po to seka Prancūzija, Vokietija, Junktinė karalystė. Ten yra labai stiprios mokslinio tyrimų institucijos, tai normalu. Tarp pirmųjų keturių universitetų Junktinės karalystės yra trys. Tai klausimas, ko, kaip Jūs vertinate Britų universitetų e, situaciją po Brexito? Tai mums labai svarbu, nes mokslas turi būti kitokia politika nei sanglaudos. Čia reikia rasti pačius geriausius. Ir mokslinis darbas ne tas pats, kas gatvių asfaltavimas. Kad atsiprašau už palyginimą, kaip mes užtikrinsime, kad pinigus gautų geriausi, tuo pat metu neiškrent per nelik Britų. Šveicarijos situacija 100 milijonų, toks yra šveicaro, tokia yra šveicaro dalis. Na, šveicarai yra neto naudos gavėjai ir čia aš netgi pasiginčiu su šveicarijos ambasadoriumi, apie tai daug nepasakosiu. Kaip jūs vertinate šveicarijos situaciją pagal dabartinę mokslinio tyrimų programą ir būsimąją? Ja. Dar vienas klausimas dėl horizontas 2020 lėšų įsisavinimo. Mokslinio tyrimų programuose labai e, lietai išsijudinama ir dabar septintoji programa FP dar daug svarbesnė nei horizontas. Kodėlgi taip nutinka? Kodėlgi e, būtent taip, o ne kažkaip kitaip? mokslinio tyrimų programuose yra per daug pinigų, gal tiesiog jų neįmanoma įsisavinti ir paimti. Beje, dalyvių sėkmės procentas mažėja. Šiandien reikia parašyti daugiau prašymų projektams, tam, kad gautumėte finansavimą kolega Ashwood ir po to suteiksiu galimybę jums atsakyti Ašvils, Techovski ir tada žodis bus jums, pane komisarė. Richardai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, jūsų mintis labai įdomios su visa pagarba. Pone pirmininkė, mes prižiūrime biudžeto vykdymą, todėl reikia žiūrėti, kaip čia sekasi moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Aš žvelgiu į priedus ir pateiktus pavyzdžius ir matau kai kas tulbinančio. Labai smulkmeniškai gilinamasi į situaciją ir netgi buvo panagrinėtas darbuotojų darbo grafikas. Ir žiūriu į tai ir žiūriu į klaidų lygį 4 procentų. Ir tai mane stebina, kad tiek nedaug. Nes jeigu paukoma tiek laiko ir nagrinėjami darbuotojų grafikai, tai klaidų procentas yra stulbinančiai mažas. Tuo pat metu mane nepaprastai nudžiugino tiek auditorių, tiek komisarų žodžiai apie supaprastinimą. Akivaizdu, kad kontrolė ir administravimas yra susiję ir reikia užtikrinti tiek tinkamą kontrolę, tiek mažesnę administracinę naštą. Dabar noriu pasiteirauti dėl pridėtinės e, vertės. Ar prasminga taip gilintis į smulkmenas, nagrinėti darbuotojų grafikus? Tuo pat metu džiaugiuosi girdėdamas komisaro žodžius apie visiškai atnaujintą finansavimo procedūrą kompensuojamą uh, E, tam tikromis fiksuotomis sumomis, tai yra puikus žingsnis link didesnio supaprastinimo. Man susidaro įspūdis, kad reikėtų permastyti mūsų paramą moksliniams tyrimams ir in inovacijoms. Apie tai niekas neužsiminė, tačiau tarsi pradėkime nuo to, ar yra gaunama nu, pakankama vertėjas už pinigus, ar viešiai pirkimai tinkamai vyksta. Tuo pat metu aš suprantu, kad reikia audituoti, tačiau mes negalime čia lysti kiekvieną detalę ir nagrinėti, kiek žmonės dirbo ir kiek nedirbo. Tai netinkamas laiko panaudojimas. Dabar kolega Štichovski, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, aš norėčiau jūs pakviesti į mūsų partijos suvažiavimą, kad nesakytumėte, kad jūsų niekas nekviečia. Atvykite, papasakokite vieną ar kitą dalyką. Ypač naudinga Čekijoje būtų daug išdėstyti apie interesų konfliktą. Ir ne tik premjeroj kyla tokių problemų. Čia šiek tiek pajokavau, o dabar prie reikalo vykdoma kontrolė ir mane labiausiai domina rezultatai. Tuo pat metu įdomu pasigilinti ir į kontrolės sąnaudas. Dažnai būkštauju, kad tos sąnaudos yra didesnės nei gaunama kontrolės nauda. Atliekamas auditas ir neatsižvelgiama į išimtis. Štai skaitau, kad Buvo pernelyg daug e, naštos užkrauta kontroliuojantiems pareigūnams, jie nesus, tiesiog neturėjo galimybių sužiūrėti pilnai visos situacijos. Buvo paskleista ar nepaskleista viena ar kita informacija, nebuvo tinkamo informavimo, būtų naudinga apie tai išgirsti šiek tiek daugiau. Taip pat norėčiau paprašyti jūsų informacijos apie Šveicariją, Rusiją ir Norvegiją. Ar Norvegija gauna naudos iš mokslinio tyrimų programos? Dabar perėsiu prie patentų. Procedūra labai sudėtinga ir ilga. Labai dažnai matome, kad patentas patentuotina informacija nukopijuojama prieš baigiantis patentavimo procedūrai. Ir aš čia nekalbu tik apie Kiniją, bet ar apie Rusiją. Čia aš turiu omenyje ir JAV. Ar turite pasiūlymų, kaip patobulinti šią tvarką? Mes skiriame didžiulį finansavimą moksliniams tyrimams, tačiau galų gale tuos vaisius nuraško kažkas kitas. Mums reikia sugebėti pasiimti Europos sukūriamą pridėtinę vertę, išvengti jos sumažinimo. Beje, mane tikrai domina rezultatai, o ne bendras klaidų lygis. Šie procentai man nerūpi. Man rūpi mokslininkai, kaip jiems padėti, kaip juos įtraukti. Susidaro įspūdis, kad moksliniai tyrimai koncentruojasi vakarų Europoje. Ar dedate pastangas stiprinti mokslininkų bazę rytų Europoje? Komisarė, žodis Jums. Uh, uh, um, Ačiū labai. Bandysiu pradėti nuo tų skirtingų klausimų, kurie buvo pateikti prieš šį diskusijų raundą. Ir pirmiausia, Salė Franka pateiktas klausimas, taip pat Tono Zedovskio pateiktas klausimas dėl tų trečiųjų šalių ir jų svarbos. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie mūsų patirtį su trečiosiomis šalimis, ji buvo tikrai teigiama. Turėmenyje tuos apsikeitimus. Taip, mokslas yra globalus šiandieną ir tai, ko galime vieni, vieni iš kitų išmokti, yra labai svarbu. Kalbant apie FP7, Šveicarija gavo 7 procentus viso finansavimo, pagal horizontas 20, 2,6 e, procento. Tačiau E, didelę sumą, taip pat ta šalis yra sumokėjusi, jos, e, ji įnešė net kelis milijardus eurų ir e, kaip bebūtų, kalbant apie Horizontas 2020 programą, labai svarbu užtikrinti tą pusiausvyrą. Neretai be abejo nutinka taip, kad lėšos įnešamos, tačiau ta pati šalis jų tarsi pasima daugiau, tačiau kalbant apie Horizontas Europą, pasiūlymas. Tengiamės tą pusiausvyrą užtikrinti ir jeigu šalis negauna naudos, tai ir mes negauname naudos, tačiau norime dirbti visi kartu ir reikia rasti būdų, kaip užtikrinti, kad tai, kas įnešama, vėliau būtų atgauta. Manau, tai sudaro labai sąžiningą pusiausvyrą. Mokamas taip pat ir vadinamasis valdymo mokestis, nes kažkas turi užsimti visais tais procesais. Ir pavyzdžiui, kalbant apie kitas pasaulio valstybės, Kiniją, JAV, labai svarbu šiame kontekste užtikrinti tą europinį atvirumą. Mes turime e, būti pajėgus pasakyti, kad kiekviena šalis gali dalyvauti, mes norime dalinti žiniomis. Ir kalbant apie tas atskiras šalis, yra įvairiausių tų uh, trečiųjų šalių uh, ar asocijuotų šalių, jeigu kalbame apie Izraelį, Šveicariją, Norvegiją. Uh, Kalbame apie aukščiausią žaidėjų lygą. Yra ir kitos šalis, tokios kaip Ukraina ar Tunisas. Mm, tai labiau yra tokia mokslinė diplomatija šiuo atveju, tačiau ir tose šalise e, galima rasti tikrai naudingų dalykų. Pavyzdžiui, Armenijoje lankiausi ir ten um, pamatėme, um, kaip puikiai po pamokų yra užimami vaikai. Jie yra mokomi inovacijų, mokslo dalykų. Ir panašus projektas taip pat yra įgyvendinamas dabar jau ir Paryžiuje, tiesą pasakius. Tad trečiosios šalis tikrai gali tapti puikiu įkvėpimo šaltiniu. Dar e, pono Salafrankos klausimas dėl sukčiavimo. Taip. Man tai kelia nerima, aš prabundu naktį išpiltą šalto prakaito, tad natūralu, kad mes um, palaikome Olaf vykdomą darbą. 17 metais iki 39 išaugo tokių atvejų skaičius ir kalbant apie um, situaciją, e, tarnybos šiandieną kaip tik peržiūri dabartinę kovos su sukčiavimu strategiją, todėl, kad norime užtikrinti, jog ir toliau būtų sėkmingai kovojama su tokiais sukčiavimo atveju. Stengiamės, stengiamės tam užkirsti kelią, tačiau visada tokių atvejų nutiks. Tokie yra žmonės, tokia yra mūsų prigimtis. Tad e, mūsų darbo dalis yra užtikrinti, kad būtų reikalinga sistema, modernios IT priemonės, e, jog būtų galima nustatyti kažkokius netitikimus būdingus sukčiavimo atvejams. Tačiau kažkokio sisteminio augimo mes tikrai nematome. Ir tai aš norėjau paminėti. Dar dėl inovacijų. Taip, tiesa. Kalbant apie patentus, Ehm, viešasis sektorius e, čia netokius puikius rezultatus demonstruoja kaip privatusis, tačiau reikia pažiūrėti, kaip būtų galima juos abu susijęti. E, viešasis sektorius neegzistuoja izoliuotai, viskas dabar yra susiję tarpusavyje ir man atrodo, kad labai svarbu padėti, kad viešasis ir privatusis sektorius dirbtų iš vien ir darytų tai sėkmingai. Taip pat ponia Aela Sender teiravosi dėl klaidų lygio. Aš pats esu inžinierius, tiesą pasakius. Ir aš su skaičiais dirbau visą gyvenimą, mokiausi skaičių. Tad, ponė Brenningmajer, galbūt pasakytumėte, koks yra skirtumas tarp 4,1 ir 4,2 tų procentinių verčių, kurias minėjote. Sakėte, kad buvo 5,6, tada pasiekime 4,1, o šiemet E, nuo 4,1 e, išaugo e, klaidų skaičius iki 4,2. Bet koks matematikas pasakytų, kad didelio skirtumo čia nėra. Negalima sakyti, kad čia kažkoks ženklus augimas fiksuojamas. Nes tikrai to kažkokio lemiamo skirtumo tarp šių dviejų skaičių nematau. Bet to, ponia Jala Sender, uh, Jūs kalbėjote apie šalis, kurioms mes turime padėti. Aš pat su jumis jau ilgai apie tai kalbėjau. Kalbant apie Horizontas Europą, mes padvigubinome finansavimą, taip pat, kai parlamentas e, gavo šį pasiūlymą, pamenu, kad E, nuo milijardo buvo pereita prie 2 milijardų. Ir turiu pasakyti, kad e, e, net jeigu, pavyzdžiui, nuvyktumėte į puikią kažkokią tai instituciją Vokietijoje ar Barcelonoje ar Jungtinėje karalystėje, pamatytumėte, kad daug ten dirbančių mokslininkų nėra būtent iš to regiono ar iš to šalies. Pavyzdžiui, mm, karališkajame ko koledže Londone e, pusantro tūkstančio darbuotojų yra, e, mokytojų, profesorių ir jie dauguma yra ne Britanijos piliečiai. Jie atvykę iš kitų ES valstybių narių. Tačiau e, jiems taip patiko ta įstaiga, ta mokymo įstaiga, kad jie nusprendė būtent ten vykti. Tai vyksta Europoje. Ir man atrodo, kad mes turime padėti institucijoms, tokiams įstaigoms e, tobulėti. Pavyzdžiui, e, pavyzdys susijęs su Portugalija. Yra atidaromas, e, atidaroma um, kažkokia įstaiga Portugalijoje, vyksta mainai tarp dviejų mokymos įstaigų, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Portugalijoje. Ir e, kalbant apie e, tuos puikius rezultatus, kurie demonstruojami, labai svarbu uh, užtikrinti, kad tie, kas naudojasi Horizontas 2020 programa, tačiau negauna finansavimo, kad galėtų kryptis į struktūrinės programas. Ir galbūt pradžioje ne viskas tinkamai funkcionavo, tačiau dabar situacija gerėja. Ir kalbant apie um, horizontas 20, e, mes um, plečiame tas kompetencijų ribas, Čia patenka ir Marie Curie finansavimo programa bei kitos programos. Buvo kalbėta apie Junktinės karalystės breksito klausimus. Man atrodo, kad ir koks bus rastas sprendimas, Svarbiausia yra suvokti, kad e, moksliniai programai, kurį gyvendinama Junktinė karalystė, yra reikalinga ir atvirkščiai. Tad reikia rasti būdų, kaip bendradarbiauti, e, kaip įtraukti Junktinę karalystę. Žinoma, ne tik nuo mūsų šioje salėje esančių viskas priklauso, viskas priklauso nuo to, e, kaip ES ir Junktiniai karalystiai pavyks susitarti bendrają prasme, tačiau žvelgiant į skaičius, galima pamatyti, kad Junktinė karalystė yra vienas kirtinių akmenų, vienas svarbiausių partnerių. Ir mokslininkai Junktinėje karalystėje taip pat negalės toliau tinkamai dirbti be mūsų indėlio ir mes taip pat m, mm, tikrai pajustume jų trūkumą. Tad kalbant apie horizontas 2020 pasiūlymą, Mes ten aiškiai išdėstame informaciją susijusią su asocijuotomis šalimis. Jeigu norite būti asocijuota šalis, e, mes mokame savo dalį, jūs mokite savo dalį, taip pat yra mokami tie valdymo mokesčiai. Ir mm, programa funkcionuoja. Man atrodo, kad jeigu norime turėti tokią programą, kuri būtų pagrista kompetencijomis, uh, E, reikia padėti tom šalims, kurios nėra pakankamai geros, šiek tiek kilstelėti aukščiau tos kartelės. Tačiau tos, ta kompetencija, tas tobulėjimas turi būti svarbiausias prioritetas. Ir būtent tai mums padeda gauti e, tas Nobelio premijas, įgyvendinti tuos projektus, kurie kažką gali pakeisti. Dabar dėl jūsų klausimą susijusio su um, sėkmės procentu. Jeigu pasieksime tą 100 milijardų pasiūlymą Horizontas Europa programai, mm, tada be abejo ir tas sėkmės procentas bus daug didesnis. O dažniausiai viskas yra tiesiog susijęs su tuo, kad programa buvo sėkminga, tačiau Be abejo, visi suvokiame, kad nepakanka lėšų kiekvienam geram projektui finansuoti. Dar, kaip būtų galima intensyviau dirbti su struktūriniais fondais? Nes jeigu nerasime tų e, struktūrinių fondų kanalų, mes negalėsime to padaryti. Jeigu norime, pavyzdžiui, puikų projektą įgyvendinti Ispanijos regione, ir į mus kreipėsi projekto atstovai, tačiau negalime paremti to projekto, tada struktūriniai fondai turėtų dirbti su mumis. Ir tai taip pat turėtų padėti pasiekti geresnį mm, sėkmės laipsnį, tačiau, žinoma, tai kelia problemų. Kai e, tas procentas nukrenta, tada kyla klausimų, kodėl apskritai reikėtų tai daryti. Vis dėlto, man atrodo, mes esame tinkamame kelyje ir jeigu pasieksime 100 milijardų, man atrodo, kad e, ir tas sėkmės procentas bus didesnis, kaip bebūtų yra ta pirminė, antrinė fazė. E, dvi fazės yra susijusios su tais pirminiais etapais ir labai svarbu, man atrodo, tinkamai motivuoti žmonės ir užtikrinti, kad jie neprarastų to e, susidomėjimo, norėtų dalyvauti. Pone Ašvardai, ačiū už Jūsų komentarus. Man atrodo, kad e, Taip, tai yra susijęs su tuo, apie ką mes kalbame, mes norime, kad atskaitomybė būtų užtikrinta, mes tengiamės maksimaliai to siekti, vis dėlto čia kalbame apie tas e, tokias sąžiningas klaidas, kurios e, tiesiog yra padaromos ir neretai nutinka taip, kad kažkokios e, formos yra pamirštamos užpildyti po kelionės. arba yra skaičiuojamas valandų kiekis ir kažkokia netinkama metodologija panaudojama. Jeigu pažvelgtume, kada tos klaidos dažniausiai daromos, dažniausiai jos yra e, tų um, naujokų ar e, mažų bei vidutinių įmonių. Jeigu norime nulinio klaidų lygio, tai tada turėtume pasakyti, kad, na, jeigu neturite patirties e, dalyvaujant projektuose, turėtumėte to ir nedaryti, nes uh, greičiausiai e, jūsų klaidos mm, nulems aukštą klaidų lygį. Natūralu, kad tos klaidos pasitaiko, tai e, yra susiję su tuo, kad reikia pildyti įtin daug dokumentų. Tikrai nėra taip, kad visi sąmoningai bando mūsų apgauti ar panašiai. Vieną projektą norėčiau paminėti. Tanzanijoje jis buvo įgyvendinamas, kilo nemažų problemų, e, netinkamai buvo užpildyti dokumentai, nebuvo atsista informacija apie kaštus, tačiau mūsų direktorate e, buvo nuspręsta, kad reikia įsigilinti į situaciją. E, to projekto esmė buvo padėti neturtingiems kaimų gyventojams ir kai buvo susisiekta su kolegomis, kolegomis dirbančiais Tanzanijoje, uh, Jie atsakė, kad darbas vyksta tikrai viskas mm, funkcionuoja, tačiau kalbant apie, tą, e, apie tos apskaitos momentus, netinkamai viskas buvo padaryta, įsivėlė kažkokių klaidų, netikslumų, tad visada reikia žiūrėti į abi pusės. Klaidos, nu, klaidos nutinka, to neišvengsi, Juk yra vykdomi projektai, kurie keičia žmonių gyvenimus ir ne visada reikia susikoncentruoti tik ties to, kas išdėstyta ant popieriaus. Pone Ašfordai, dėl tų fiksuotų e, sumų. Na, taip, e, galbūt ir įmanoma užtikrinti, kad tokiu atveju klaidų lygis būtų mažesnis, tačiau tai sukeltų kitokių problemų. Taigi, tiek dėl pateiktų klausimų. Aš išsiųsiu e, atsakymus apie asocijuotąją šalis ir apie tai, kiek e, kokį finansavimą jos gauna. Turiu tam tikros informacijos dabar apie Šveicariją, apie Izraelį, tačiau apie Norvegiją dėja ne. Tad e, ponui Salafrankai galėsiu tą informaciją atsiųsti raštu, kaip jau minėjau. Ačiū. Norėčiau padėkoti pirmininkiai už pastabas, už tai, E, kad dalyvaujate um, savo partijos konferencijose. Manau, tai yra svarbus elementas. Svarbu socialiai aktyviems būti. Ir man atrodo, kad neretai tarsi mm, e, bandoma kažkokią tai šešėlį mesti ant tų politinių partijų, tačiau tai nėra teigiamas dalykas demokratijai. Labai ačiū. Man asmeniškai viskas tvarkoje, kai komisarai vyksta į viešus susitikimus. Tačiau jeigu sutikimai nevieši, oficialiai apie juos neskelta, tai čia jau problema. Aš suprantu, kad yra ir kažkokių papildomų sustikimų prie oficialių renginių, čia aš jums nieko konkrečiai asmeniškai nesakau, bet uh, Turime suvokti, kad kartai žmonės galvoja apie savo ateitį. Ir problema yra ne tai, ką žinau, problema yra tai, kas lieka nematomu. Taigi ačiū už diskusijas. Puiku, kad tiek daug gerų pavyzdžių išgirdome. Dar vienas klausimas. Vokietijoje daug diskutuojama apie dirbtinį intelektą. Ir čia pirmauja JAV įmonės Google, gal trečdalis visų šioje srityje universitetus baigiančių žmonių įsidarbina Google. Taigi klausimas toks. Jeigu mes įvertiname, ko reikia dirbtiniam intelektui, tai reikia skaičiavimo pajėgumų. Ir čia Europos situacija nėra tokia jau puikia. Gal galite informuoti, kiek čia reikėtų pinigų, kokiu reikia pajėgumų, kad sustiprintume skaičiavimo pajėgumus ir susijęs klausimas. Dabar pas mus atvyksta profesijai, profesoriai, sako, kad mums e, e, norėtųsi gauti jūs, iš jūsų algą ir pensiją, tačiau mokslinio tyrimų rezultatai panaudotini privačiame sektoriuje. Ką galvojate apie tai? Privatus viešajame sektoriuje sukurtų mokslinio tyrimų rezultatas. Jeigu Ką Jūs apie tai galvojate? Daugiau norinčių pasakyti nematau, o laiko diskusijoms dar turime, todėl leidau savo užduoti tokius du į ateitį orientuotus klausimus, nes mums reikėtų žinoti, kas vyksta ir kas vyks. Prašom, ponė komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikėtų išskirti du dalykus svarbius svarbius mokslo ateičiai ir mūsų ateičiai, tai dirbtinės intelektas ir kvantinė technologija. Dirbtinis intelektas. Du būdai yra mums e, judėti į priekį, galime per reglamentavimą, teisės aktus tą daryti. Ir čia mes esame pirmaujantis, visi dėl to sutarė pasaulyje. Nuomonės labai skirtingos. Vienose pasaulio dalise dirbtinis intelektas DI yra būdas kontroliuoti kitus. Tai jų nuomonė, ne mūsų nuomonė. Mes norime sukurti tokius teisės aktus, kurie padėtų sukurti žmonijai naudingą DI. Mes to ir norime, mes norime DI, kuris mums padeda ir padeda mums būti geresniais žmonėmis. Kokie sprendimai, politiniai, kurių reikia priimti per kitą parlamento kadenciją ir netgi per ši... dabartinę kadenciją reikia stengtis daugiau ir kalbėti garsiau, pasisakyti už DI žmonijai. Mūsų bazinė pozicija sukurti žmonijai naudingą DI. Jeigu mes sukursime teisinę bazę, tai mokslininkai seks tą tendenciją. Mokslininkai kol kas laukia politinio sprendimo. Kita mintis - duomenis. DI savaime yra tuščias dalykas, tai yra bendro uh, pobūdžio priemonė, kaip ir demokratija. DI reikia duomenų. Per ketveris mano darbo komisijoje metus pirmą kartą aš apie Europą, JAV televizijoje išgirdau tiek daug gerų dalykų, uh, ir buvo kalbama apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Bilas Geitsas, Tomas Kukas sako, kad būtent reikia judėti šią kryptimį. Duomenis yra mūsų asmenybės dalis, mūsų orumo dalis. Norime sukurti DI, tai ši priemonė turi būti aprūpinta duomenimis, kurie nėra šališki, kurie yra patikrinti, tai jų politinių sprendimų dalis. Pasakykite, kas šiandien pirmauja, kurdami teisinę bazę, kurdami ateities gairias. Tai Europa. Mums dar trūksta investicijų, apie ką jūs jau sakėte, ir tai teisingai. Ir čia pirmauti bus labai sudėtinga. Apple, Google tokios, tokio dydžio įmonės, Apple vertė vienas trilijonas dolerių. Jos turi daugiau pinigų nei vyriausybės. Mums reikia investuoti, tačiau suvokti, kur yra mūsų lubos. Tim Cook, kai atvyksta pas mus, puikiai žino, kad, kad ir kokį daį sukursime, viskas priklausys nuo Europoje veikiančios teisinės bazės. Šiandien uh, mūsų darbas turi ypatingą svarbą. Parlamentas turi galimybę kurti ateitį. Visi žiūri į Europą. Tai tikrai įdomu. Mes regime europinį pėdsaką visose šiuose procesuose. Aš Europos horizonto programoje norėčiau, kad būtų iškelta misija kad mokslininkai judėtų link DI, link kvantinės technologijos. Mes turime kvantinę technologiją ir DI. O kvantinės technologijos yra kažkas daug didesnio nei DI. DI tai yra algoritmas ir duomenis. O kvantinė e, technologija tai yra pa, nauja paradigma. Mes turime didelių dalykų fizikinę pusę - stalas ir e, stiklinė. Žinau, koks santykis tarp šių dviejų objektų pagal e, klasikinius fizikos dėsnius, tačiau mikro, nano ligmenyje e, objektai tarpusai sąveikauja visiškai kitaip nei mums matoma akimi. Aš čia nenoriu gilintis į fizinės smulkmenas, yra sukurtas vienas pirmųjų kvantinių kompiuterių vienas iš kuriejų man sakė, kad tarsi ir turime jį, bet yra daugybė neišspręstų problemų. Turime pačius greičiausius mm, kompiuterius šiai dienai, tačiau kai kurių problemų greitis neišspręs. Ir jas reikia išspręsti nedidinant skaičiavimo greitį. Mums reikia išspręsti problemą, kad vienas, viena mini dalelytė vienu metu gali būti dviejose vietose, nes tuo pat metu gali objektas pasižymėti dvimis būsėmis, tarsi miręs ir gyvas tuo pat metu. Sunku suvokti mums, nespecialistams visą to, tą sunku suvokti net ir patiems mokslininkams. Jeigu mes išspręsime tokių mm, fotonų problemas, tai įspręsime ir kvantinio kompiuterio myslę. Svarbu ne tik skaičiavimo greitis, bet ir fotonų, turinčių vienu metu skirtingą būseną problemas, tų nano dalelyčių problemas. Tai yra svarbiausi klausimai ateičiai. Dabar mes tiesiog galime e, papasakoti jaunai kartai, kaip ten jūs gyvenote be interneto, o po 50 metų žmonės klaus, kaip jūs be kvantinės fizikos sugebėjote išsiversti. Taigi mūsų laukia labai svarbus, e, svarbios naujovės, dėje mes neturėsime tiek pinigų, kiek turi privačios įmonės, tačiau mes galime remtis mokslininkais, todėl reikia juos globoti, į juos investuoti, investuoti juos per mokslinio tyrimų programas. O ponas Brenningmajer, prašom. Labai ačiū. Atsakysiu į jūsų klausimą, kaip e, užtikrinti kad nebūtų uh, problemų dėl privataus ir viešo sektoriaus pelno pasidalymo Budapešte yra institutas, kuris padeda paversti projektus naudingais rinkai. Mes regime didžiulius skirtumus, kaip veikia, veikiama JAV ir Europoje. MIT yra visiškai privatus institutas, o Europoje moksliniai institutai, mokslinio tyrimo institutai yra vieši, valstybiniai. Tai yra didžiulis skirtumas. Dar porą pastabų. Europos iniciatyvų galimybės užtikrinti, jog rinka pasiektų inovaciją, yra labai mažas. Mes matome, kad bandoma gerinti situaciją, o šiai dienai audito rūmai e, pradeda tyrimą dėl ryšio tarp MVI ir inovacijų. Reikia išsiaiškinti, kas padeda Europai, kaip galima padėti Europai. Tuo pat metu, jeigu galime pasidžiaugti sėkmingais startuoliais, tai mums reikia įsiaiškinti, kaip išvengti to, kad didieji pasaulio žaidėjai paima ir superka tuos startuolius. Šiandieninėme pasaulyje inovacijų vystimas nepaprastai svarbus tuo pat metu yra ir tam tikrų Europai pavojingų tendencijų. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mūsų informacinį dokumentą ir e, parengtą pranešimą dėl supaprastinimo. Juose mes pakankamai išsamei aprašome geografinį pasiskirstimą, o čia tikrai nėra kuo džiaugtis – Iš vienos pusės mes tarsi norėtumėme, kad inovacijos, moksliniai tyrimai vyktų visoje Europoje. Bet iš kitos pusės, kas buvo per diskusiją ir pasakyta, Horizontas 2020 yra programa skirta geriausiems. Ir tas ge geriausio spaudas yra toks svarbus, kad Žinoma, galima kalbėti apie geresnį geografinį balansą, bet mes savo dokumente pabrėžėme, kad reikia aiškaus ryšio tarp horizontas 2020 ir struktūrinių fondų. Tam tikrą apimtimi mes turime palaikyti geriausius ir tik juos, o tai reiškia, kad Kai kurioms valstybėms čia dar reikia pasitemti, joms reikia padėti. O iš kitos pusės bendrai įgyvendinant horizontas 2020 naudos gali gauti labai daug valstybių. Kai mes žvelgėme į valstybės, kurioms prašiau sekasi su horizontas 2020, tai pro, pirmiausia reikia pradėti į labai mažą prašymų finansuoti skaičių. Pone Gresel, jūs minėjote, kad dažnai taip nutinka dėl to, jog labai mažai prašymų patenkiname. Horizontas 2020 yra mm, puikia programa. Ta prasme, kad prašymų tiek daug, kad labai mažai jų galima patenkinti. Daug kas nori uh, joje dalyvauti. Iš kitos pusės kaina mokslininkams renkti prašymą dotacijai yra didžiulė. Matome, kad daugelėje valstybių prašymų skaičius yra labai nedidelis. Patenkinamų prašymų skaičius, lygiant su bendrais prašymų skaičiumi, yra atitinkamai mažas. FP7 Horizontas 2020 ir Europos horizontas būsimoji programa yra programa, programos, kurios gali padėti sukurti gerą mokslinių tyrimų bazę. Norėčiau sureaguoti į komisaro Muedas e, pastabą, kaip svarbu atskirti, ar iš tiesų skiriasi kažko klaidų lygis 4.1 ir 4.2 procentai praeitėsiais metams, prae, užpraeitėms ir praeisiems metams. Mūsų turima metodologija konstatuoja, kad mes turime mažėjimo, klaidų mažėjimo tendenciją penktajame skyriuje. 14 metais 5,6 procento, o dabar šiek tiek daugiau negu 4 procentai. Ta klaidų mažėjimo tendencija yra svarbus elementas auditorumų vertinimai. Iš pradžių mūsų išvada buvo neigiama, o dabar mes turime išvadą su rekomendacijomis ir tos rekomendacijos bei pastebėjimai galioja ir horizontas 2020. Tačiau žvelgiant iš statistinės pusės, skirtumas tarp 4,1 ir 4,2 nėra didžiulis. Jeigu jums norėtųsi žymaus skirtumo, tai jis užfiksuojamas, kai pokytis yra nemažiau nei 1 procentas. Tuo pat metu didžiausias, e, didžiausia naujovė yra perėjimas nuo FP7 prie horizontas 2020. Labai gaila, kad mes kalbame apie klaidas ir gaila, jog du trečdaliai patikrintų projektų ir atitinkamai du trečdaliai tų nustatytų klaidų yra susijęs su 7-12 metų finansavimo laikotarpiu. Mūsų pranešėja baigiamasis žodis. Trumpai jį galite. Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai įdomiai pasikeitėme nuomonėmis, sužinome daug naujų dalykų, kurios bus naudingos rengiant pranešimą. E, apgailestauju dėl tam tikrų dalykų. Aš išsakiau tam tikrus dalykus, kurie man net patiko, buvo neaiškus. Aš E, prašiau, kad komisijos narys pakalbėtų apie horizontą 2020, kad e, būtų aiškiau e, matyti, kaip ketinama įspręsti visą eilę problemų, nes matome, kad kol kas taip neatsitiko ir noriu pasidžiaugti tuo, kad antras, trečias atsakymas galiausiai mums jau pateikė labai aiškių atsakymų. Ir jūs teisus. Uh, E, tie dalykai yra susiję ne tik su ES, bet ir trečiosiomis šalimis, bet e, institucijos ir personalas e, mm, labai svarbus ir pati pirmininkė kalbėjo apie Oksfordą, Kembridžą, tai bus trečiosios šalis po Brexito ir taip pat reikia užtikrinti, kad trečiosios šalis taip pat laikysis visų taisyklių. Ir e, Taip pat noriu pasakyti, kad turime galvoti apie papildomą pridėtinę ES e, vertę ir reikia, kad atsirastų daugiau galimybių moksliniams visoje ES, ne tik tiems pagrindiniams meistriškumo centrams. Kalbame apie institucijas įvairias Manau, kad yra kokiu nors mokslininkų atradėjų Portugalijoje, pavyzdžiui, kurie yra taip pat puikūs. Ir reikėtų, kad ta pavardė būtų ne vokiška, pavyzdžiui, o portugališka to, kuris e, gautų finansavimą Madridas, Rakosa, Barcelona ar dar koks nors kitas universitetas taip pat ar institucija galėtų uh, E, gauti e, finansavimą. Jeigu mes nesukursime e, bazės plačios meistriškumui, tai labai nedaug kas sugebės pakilti viršų, reikia apie tai kalbėti. Ir aš būtent apie tai kalbėjau pradžioje pasisakydama. Dėkoju. Ačiū, baigėme diskusijas, ačiū ponė Breninkmajer. Ir jeigu iš tiesų daugiau nebesusitiksime, tai ačiū. Jums už puikų bendradarbiavimą, tačiau manau, kad ne paskutinį kartą matomės. Bet kuriuo atveju ačiū Jums ir sėkmės ateityje, tolesniuose darbuose. Dabar penkioliktasis darbo tvarkės punktas - sutarties nuostatų dėl parlamento įgaliojimų vykdyti politinę komisijos kontrolę įgyvendinimas. Ir ponia Štekovskai, prašau, kalbėkite tiek ilgai, kad aš spėčiau grįžti ir tęsti pirmininkavimą. Ačiū, ponė pirmininkė, galiu pažadėti, kad kalbėdamas sulauksiu jūsų sugrįžtant. Taigi pasiruoškite visi, visą valandą girdėsite kalbant čekiškai. Aišku, juokauju. Mes rengėme nuomonę savo iniciatyvą dėl parlamento įgaliojimų vykdyti politinę komisijos kontrolę AFKO. Komitetas yra atsakingas, labai svarbi nuomonė ir svarbus pranešimas. Jeigu mes norime rimtai pradėti diskutuoti apie komisijos reformą, lūktelsiu truputį, kol visi atsisveikins su ponu komisaru. Pokud se máme bavit o nějaké seriózní reformě Evropské unie, musíme vlastně se bavit o... Jeigu mes norime kalbėti apie esminę sąjungos reformą, turime kalbėti ir apie mūsų darbų sąjungoje prasme ir rezultatus. O vienas iš klausimų, kur dar reikia pasitemti, reikia stiprinti parlamento kontrolės galės. Dažnai aptinkame trūkumų, pažeidimų, atkreipiame dėmesį į tai, tačiau niekas nesikeičia. Priimama domėna ir tiek. Parlamentas kaip kontroliuojanti institucija kaip institucija prižiūrinti kitas institucijas. Tai yra esminis dalykas, tai stiprina tiek ES legitimumą, tiek sąjungos demokratinės procedūras, tiek stiprina mūsų renkančių piliečių pasitikėjimą. Tarp valstybių narių egzistuoja tikrai dideli skirtumai. Vienose valstybėse narėse parlamentinė kontrolė silpna, neveiksminga. Balsuojama tiesiog tuščiai, be jokių rezultatų, konstatuojami faktai ir tiek. Europos parlamentas kontrolę vykdo kiek kitaip. Mes laikome tvirtai vadelės savo rankose Ir tą parodo tiek mūsų komiteto posėdžiai, tiek e, apsilankimai valstybėse narėse. E, suvokus e, tai, tampa akivaizdu, kad mes užsiemame kontrolę labai griežtai. O biudžeto kontrolės komitetas ir biudžeto kontrolė yra vienas svarbiausių būdų kontroliuoti komisijai. Biudžeto vykdymo patvirtinimas. Patvirt, patinka kažkam tai ar ne, yra labai svarbi priemonė. Dažnai komisija sutinka su uh, audito rūmų ir parlamento rekomendacijoms. Tuo pat metu, jeigu mes nepatvirtinsime biudžeto vykdymo, tai komisijai kaip niekas ir negrėsia. Iš... Pati procedūra yra veiksminga, tačiau ne visi žiūri į biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą labai rimtai sakykime, ministrų tarybos biudžeto vykdymas nebuvo patvirtintas jau eilę metų, tačiau jiems nusispjaut ant to ir niekas nesikeičia. Biudžeto vykdymo tvirtinimas užtikrina ekspost demokratinę kontrolę ir netgi padeda formuoti europinę darbo tvarkę, nes teikiamos rekomendacijos. Aš keletą pasiūlymų noriu išsakyti. Reikia sustiprinti biudžeto vykdymo, tvirtinimo pasiekmes. Reikia informuoti visuomenę ir pasakyti piliečiams, kad parlamentas prižiūri kitas europinės institucijas. Aišku, kai kyla komisijoje vieno iš narių interesų konfliktas, iškart privaloma reaguoti. Ir aš net nenoriu sutikti su pono Skreto žodžiais, kad čia yra tiesiog valstybių narių reikalas. Aš e, suprantu, kad e, reikia dirbti ir tik lašas po lašo akmenį pratašo. Tačiau kol kas į tam tikras rekomendacijas dėmesio nekreipiama. Jeigu biudžeto vykdymas nepatvirtinimas, reikia sankcijų. Jeigu mes negalime patvirtinti tarybos biudžeto vykdymo, tai reiškia, kad kitiems metams jiems 10 procentų sumažinamas finansavimas darbuotojams. Nepatvirtinu kitais metais dar minus 10 procentų ir nupjauname taip. Prasidėtų tada reakcija kažko panašaus reikia prašyti per būsimąją kadenciją. Mums reikėtų galėti geriau kontroliuoti, po to sektų politiniai sprendimai ir geresnis programų įgyvendinimas. Mes pasiektumėme didesnės sinergijos ir geresnių rezultatų atskirose srityse. Po to sektų politinis planavimas, valdymas Aš esu dirbęs versle ir žinau, kaip reikia vadovauti įmoniai. Kodėlgi nepasirėmus tam tikrais principais iš privačių įmonių valdymo ir komisijoje. Dar kalbant apie politinės partijas. Artėjant rinkimais privalu užtikrinti mas, maksimalų skaidrumą, kad nebūtų nei sukčiavimo, nei jokių neiškumų ką mes regėjome ar per rinkimus JAV, ar per atskirus referendumus Europoje. Mes regėjome Rusijos ir Kinijos įtaką. Norima daryti poveikį politiniams procesams Europoje. Ir čia mūsų vaidmo turi būti esminis, mes turime tam pasipriešinti. Ir ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėte pakankamai laiko mano pasisakymui. Na, Aišku, visiems turi pakakti laiko ir atsiprašau dėl to, kad salė taip šalta, technikai pasimetę, niekas nežino, kodėlgi čia taip šaldoma. Na, čia mes juokaujame, kad čia gal mes esame kaip to, tos nano dadlerės, gyvos ir mirusios tuo pat metu. Labai atsiprašau jūsų visų, niekas nežino, kodėlgi nepavyksta pašildyti salės. Aš jau norėčiau dabar baigti posėdį, tačiau darbų tvarkė tokia ilga, kad nepavyks to padaryti. Baigsime po pietų. Taip. Komisijos vardu ponė Rozalijos Bušket. Prašau. Uh, thank you, Mr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ponė Zdehovski. E, nuomonė labai svarbi, galvant apie metinę biudžeto vykdymo procedūrą. Tai susijęs su skaidrumu, atskaitomybė kontrolės mechanizmais egzistuojančiais visi e, vykstantis jūsų komite klausimai su generaliniais direktoriais, komisijos nariais, šiandieną sutiksite su generaliniu sekretoriumi, komisijos. Ir tai yra labai svarbus elementai mums, norint pagerinti finansinį valdymą. Taip pat tai leidžia paaiškinti, kaip biudžetas prisideda prie ES politikos e, tikslų įgyvendinimo. Ir taip pat mat, galime vertinti rezultatus. Dabar nesiplėsiu, nekalbėsiu išsamei apie šią nuomonę, tik pasakysiu, kad e, E, veiklos rezultatai ir atskaitomybė apie juos yra svarbiausi dalykai ir jie įgauna vis didesnę svarbą. Manau, kad ir pasiekimų šioje srityje turime neblogai. ES biudžetas e, tikrai e, yra gyvenimas pagal stiprią rezultatų siekimo sistemą, Komisija taip pat yra pateikusi pasiūlymus dėl supaprastinimo tos sistemos naujame finansinėme reglamente. Tik atsiprašau savo kalbėtoje naujoje daugiametėje finansavimo programoje. Ir bus. Kad? Ir e, taip pat numatytas desnės atskaitomybės priemonių rinkinys Reikia galvoti apie tai, kaip pateikti visą būtiną informaciją suinteresuojams subjektams, bet ir piliečiams. Turime dabar aiškinti ne tik tai, kaip naudojamos biudžeto lėšos, bet taip pat ir kokių rezultatų su to biudžetu mes sugebame, sugebame pasiekti. Komisija labai rimtai žiūri biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūrą, dalyvaujame visuose proceso etapuose tiek taryboje, tiek parlamente. Po e, tvirtinimo procedūros komisijos tarnybos analizuoja rekomendacijas ir mes rengėme jums teikiamą ataskaitą apie tuos veiksmus, kurių imtasi ar kurie bus pritaikyti ateityje. Pavyzdžiui, daug jūsų rekomendacijų gyvendinta dėl pasiūlymo kitai daugiametai finansiniai programai. Baigdama norėčiau pasakyti, kad bendros pastangos duoda rezultatų. Metinė ataskaitoje audito rūmai teigia, kad ES finansinis valdymas yra kur kas geresnis negu praeitėje. Komisijos narys Oettingeris taip pat yra pasakęs, kad mes mokomės iš praeities, iš dabartinių mechanizmų tam, kad galėtume dirbti veiksmingiau ateityje. Norėtume e, finansinį valdymą dar pagerinti ir esame pasirengę dirbti toliau eidami šią linkmę. Dėkoju. Ačiū, noriu informuoti, kad pakeitimus galima teikti iki 14 valandos gruodžio 4-ąją, o sausio 7-ąją jau, jau naujaisiais metais grįšime prie šio dokumento. AFKO atsakingasis komitetas sausio 22-ąją svarstys savo pranešimą. Dabar kolegos 16-asis darbo tvarkės punktas. PIF pranešimas, pranešėjas ponas Marinesko ir jis pristatys savo darbo rezultatus. Prašom. Thank you, President. You know about... Dėkuoju. Pirmininkė, žinot, kaip čia šalta. Bet tai yra energetinis efektyvumas kova su klimato kaita žaliai atsakingi už tą šaltį salėje. Tikrai, tikrai. Uh, Tai taip viskas yra. Pirmininkė, matote e, pasiūlymą. Manau, kad tai yra labai įdomus e, pasiūlymas. Jūs tikriausiai perskaitė viską, matote statistinius, statistinius duomenis, e, situacijos aprašymą, ką aš norėčiau trumpai pasakyti. Du dalykus. Pirmiausia, Europos prokuratūra. Man mano manimo, visos valstybės narės turėtų dalyvauti, bendradarbiauti šioje sistemoje ir veiksmingai tokiu būdu kovoti su sukčiavimu ar kitais pažeidimais. Manau, kad turime raginti valstybės narės prisijungti, bendradarbiauti. Ir antras dalykas - skaitmenimas. Mano nuomonė, tai taip pat labai svarbis rytis. Turime e, išsiaiškinti sukčiavimo atvejus, bet taip pat ir užkirstiems kelią, nes tai yra svarbiausia. Tokiu būdu mes galėsime staupyti lėšų ir energijos, taip pat nereikės e, skirti pinigų kovojant su sukčiavimu. Turime imtis prevencijos ir E, technologiniai pažangai klestint, tai yra, mano nuomonė, labai lengva. Turime e, nuo pat pradžios sekti, kaip įgyvendami projektai, nuo pasiūlymų pateikimo, konkursų skelbimo, įgyvendinimo, išmokų. Viską turėtume galėti sekti, viskas turėtų būti skaitmenėje terpė ir daug valstybių, keletas valstybių narių tą daro, bet jų kol kas dėja yra nedaug. Ir norėčiau, kad komisija pasiūlytų e, sistemą, pagal kurią visos valstybės narės e, turėtų skaitmeninti šią sritį. E, egzistuoja, kaip žinia, viešųjų pirkimų direktyvos ir tai turi būti daroma. Tokiu būdu mes tikrai sutaupytume labai daug lėšų. Dėkuoju. Ačiū Jums. Barstas, šešėliniai pranešėjai, prašom. Dėkui, kolegė. Aš nesu šešėlinis pranešėjas Bendikefar, yra atsakingas už šį dokumentą, tiesiog jis manęs paprašė pristatyti jo mintis, ką jis yra parengė. Taigi kolega dėkoja pranešėjui už atliktą darbą. Žinome, kad kasmetinė PIF ataskaita tarsi kartojasi metai iš metų, tuo pat metu suteikia mums labai gerą e, situacijos vaizdą ir padeda mums kaip parlamentui įvardinti svarbiausius dalykus, užtikrinančius geresnę sąjungos finansinio intereso apsaugą. Taigi PIF e, ataskaitai šiais metais panaši į ankstesnių metų, tuo pat metu yra šiek tiek ir naujas elementas, tai yra paskutinioji penkerių metų kadencija, paskutinė ataskaita mūsų kadencijoje, galime įvertinti, kas nuveikta per praėjusį penkmetį, bei įvardinti dar aštriausias likusias problemas. Benediktas uh, pažymi, kad yra pažangos įgyvendinant PIF reglamentą. Jis e, paminė Europos prokuratūrą, kuri netrukus pradės pilną jėgą veikti ex ante sąlygos, taip pat ir e, inf... asmenų turinčių prieigą prie įmonės vidinės informacijos apsauga, vadinam, whistleblowers e, dokumentas, tačiau pamirštamas vienas dalykas, labai svarbus - kova su korupcija. 11 metais komisija patvirtino kovos su korupcija paketą, jo buvo bandoma išspręsti korupcijos bėdą, stiprinti kovą su šiuo reiškiniu, tačiau nuo 12 metų nieko čia e, naudingo kaip ir nenuveikta, konstatuoja kolega. ES e, dalyvavimas Greko yra labai ribotas. Mūsų ataskaita dėl kovos su korupcija nustumiama į paraštės, klesti korupcija, netgi tarp valstybinis nusikalstamumas ir sukčiavimas PVM yra labai dažnai su korupcija susijęs o tai labai stipriai kenkia sąjungos finansiniam interesui. Fondai teikiami valstybėse narėse labai dažnai susijęs su tam tikrais korupciniais sprendimais ne vienoje valstybėje narėje. Taigi bus e, teikiama pakeitimo arba bent jau mano kolega norėtų paprašyti atskiros skyriaus pranešime būtent korupcijai įvardinti problemas, jas apibendrinti, o po to jau naujos kadencijos parlamentas turėtų imtis veiklos ir nuo lapkričio dirbanti naujoji komisija turėtų su jūsų pranešimu gauti situacijos vertinimą. Taigi sulauksite vieną ar kitą pakeitimą iš mano, koleg pakeitimą iš mano kolegos ir beje pati dokumentai svertina labai gerai, tiesiog sustiprins elementus susijusiu su OLOFu, su PVM, su tyriamąją žurnalistiką ir be abejo kolega vilėsi sėkmingo bendradarbiavimo su jumis, ponė pranešėjau, ir e, su kitais šešėmis pranešėjais. Ta būtų pasakęs mano kolega, jeigu jis būtų buvęs čia šiame posėdėje. Ačiū ir aš noriu tarti keletą žodžių. Aš taip pat pateiksiu pakeitimų. Be abejo, tai susiję ir su Olafo Olafo, Olafo IT sistemos neveikia ir tai neramina Olafo darbuotojas čia jau yra Achilo kulnas. Gali tiesiog išnykti daug, e, informacijos saugomas Olafo sistemoje dalis, netgi visos bylos, tai nepriimtina ir aš noriu į tai atkreipti dėmesį savo pakeitimais. Beje, jeigu mes pažvelgsime į patį Olaf pranešimą, ko, aišku, tai nepriklauso mūsų nagrinėjimam dokumentui, tačiau yra nenuseklumas tarp tam tikrų naudojimų terminų, terminologijos. Todėl, kaip pranešė Olaf klausimu, norėčiau tarti keletą žodį apie tam, tikrus, tam tikras sukčiavimo bylas ir kaip jos buvo išspręstos. Mes kalbam apie PIF, čia kiek kitas lygis – Tuo pat metu mes norime stiprinti Olafą, kovą su sukčiavimu ir su darbuotojų netinkamu elgesiu. Taip, kova su sukčiavimu ir, viešai, ir viešieji pirkimai šiame kontekste mums reikia pasirūpinti atidėsniu šių pirkimų stebėjimu. Tai nėra tiesiog uh, tokie eiliniai sukčiavimai, kai pateikiamas vienas ar kitas suklastotas dokumentas, ne, nusikaltėliai labai gudrus, pasitelkiama es procedūromis prieš mus pačius. Ir galų gale vietoj konkurencijos stiprinimo gauname jos silpninimą. Tokie bus mano pakeitimai, pačiam tekstui galiu pritarti, jį galima tik tobulinti. Daugiau norinčių pasisakyti nebematau iš narių. Pone Olaf iš parlame, iš Olafo. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū mūsų pranešėjui, ponė Marinėskui, dėkui Jums. Teisingai pažymėta geras pranešimo projektas, aš pritariu tam, tiesiu pasisakymą angliškai. Labai ačiū pranešėjui už atliktą darbą, kad atkreipiamas dėmesys į virtinę komisijos iniciatyvų 17 metais imtųsi stiprinant kovę su sukčiavimu ir korupcija. Jūs puikiai žinote, kad komisija, Olafo ir Teisingumo generaliniai direktoratai uh, labai aktyviai dirba ties naujų portalu, kad jis pradėtų veikti 20 metais. Mes džiaugiamės, kad ir kokia parlamento parama, jūs kalbate apie ankstyvo perspėjimo ir išbraukimo sistemas, kas veikia sėkmingai ir Kalkul 3 programa. Tai bus programa naudojama per kitą finansinę finansinį laikotarpį. Čia Olafui reikėtų pabrėžti būtinybę turėti atskirą programą skirtą kovai su sukčiavimu. Tai ačiū už jūsų palaikymą. Dar vienas elementas, kas nebuvo paminėta, bet kuriuo atveju dėkui, ponė Marinesku, už tai, kad įnešate vieną naujovę lyginant su praėjusiais metais būtent, kad aptiktų pažeidimų lygis gali būti susijęs su gerėjančiais pažeidimų tyrimais, o ne dėl to, kad sukčiavimo atveju didėja. Reikia žiūrėti bendrą kontekstą ir suvokti, kad egzistuoja pusiausvėra. Yra du elementai, juos privalu atsižvelgti. Džiaugiuosi, kad jūs savo pranešime pabrėžėte kovos su sukčiavimu pajėgumus valstybėse narėse. Jeigu valstybės narės aptinka daug sukčiavimų e, ir pažeidimų atveju, tai reiškia, kad gal gerai struktūros ten dirba. Dar vienas dalykas, ką jūs e, pažymite ir į ką noriu sureaguoti, aišku, komisija visiškai palaiko e, pilną skaitmeninimą viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant atsižvelgsime į jūsų pasiūlymus ir rekomendacijas. Mes turime viešųjų pirkimų direktyvą kaip pagrindą ir čia GROW. GD dirba su valstybėmis narėmis, stipriname skaitmeninimą. Tai svarbus elementas e, kovojant su sukčiavimu viešųjų pirkimų srityje dėl ponos tas pasisakymo kova su korupcija apie tai diskutavome komisijoje pakankamai e, plačiai artėja naujoji ataskaita dėl kovos su korupcija, jie bus netrukus paskelbta. Tema labai aštri, ypač Europinio semestro kontekste. Čia mes galime kai kuo pasidžiaugti, valstybės narės įgyvendina tam tikras rekomendacijas, tuo pat metu čia reikia labai griežtai elgtis, baksnuoti pirštu valstybėms narėms į tai, ką reikia daryti. O iš Olafo pusės pasakysiu, mums kova su korupcija taip pat svarbi tema, labai dažnai rengėme tokius bendros bendras e, konferencijas su valstybėmis narėmis, seminarus, kaip stiprinti kovą su korupcija. Dabar dėl ponios Grėsil pastabų. Jūs kalbėjote apie OCM, mūsų IT sistemą. Tai yra nauja Olafo bylų valdymo sistema. Nepaslaptis, kad neveikia ji taip, kaip turėtų Mūsų naujasis generalinis direktorius, e, ponas Itela, tą taip pat yra pripažinęs. Tuo pat metu mes dedame visas pastangas, nenuilstamas pastangas keisti situaciją gerą ir mums sekasi atidžiai sekame situaciją ir informuojame. Nebejoju, kad po, į ponios Gresel pakeitimus mes atsižvelgsime ir noriu patikinti, kad mūsų generaliniam direktoriui ši tema labai aktuali. Jūs kalbėte, kad terminologija nenusekliai naudojama tuo pat metu Olafo pranešimas ir PIF pranešimas yra, rem, yra rengiamas pagal dvi skirtingas bazės Olaf ir apie mūsų bylų valdymo sistemą, o PIF yra grindžiama, mm, grindžiamas valstybių narių informacija apie mm, aptiklus pažeidimus, taigi yra du skirtingi požiūriai ir į tai reikia atsižvelgti. Tuo pat metu noriu padėkoti už pateiktą pranešimą, kasmet parlamentas jį rengia, būtinai jį atsižvelgsime. Ačiū už jūsų darbą ir laukiame pakeitimų bei pačio pranešimo. Dėkui. Ačiū ponė Hoffman. Aš norėčiau patikslinti, kad mano kritika dėl nenuseklios e, terminologijos galioja ne Olaf ir PIF pranešimams, tiesiog e, pačiam PIF pranešimui. Kai kas pasikeitė, nes yra investigation concluded ir investigation closed. Ar tai tas pats ar ne? Mums reikia suvokti. Jūs kalbėjote apie Edis duombazę. Kiek įmonių yra užfiksuota šioje sistemoje, užregistruota. Gal žinote dabar tą skaičių? Aš nežinau, tačiau gal ponas Mišlik kolega, dirbantis su šiuo klausimu, žinos daugiau. Ah, ah, uh, Ačiū. Biudžeto direktoratas yra atsakingas direktoratas už tą klausimą. Ir taip pat vyko susitikimas Ir ten dalyvavę aštuoni nariai minėjo, kad e, buvo taip pat aštuoni atvejai gauti. Ir šeši iš jų vis dar m, mm, yra analizuojami, tai nėra kažkokia nauja procedūra. Puikiai su biudžeto generaliniu direktoratu yra bendradarbiaujama. Ir tai be abejo yra svarbu. Turbūt žinote, kad buvo speciali vidinė komisijos sistema, tačiau buvo nustatyta, kad e, tai pažeidžia teisę būti išklausytam. Ir e, ponas Panera yra naujausios grupės vadovas, tengiasi užtikrinti, kad viskas būtų tinkamai vykdoma. Kaip jau minėjau, e, dar yra keletas neįspręstų atvejų, tačiau bendradarbiavimas visai neblogai užtikrinamas. Ačiū. Ačiū, baigiame diskusijas ir pranešėjas. Baigiamasis žodis, prašom. Yes, very... Taip, ačiū. Ačiū už Jūsų pastabas. Tiesą pasakius, nelabai ką ir galiu pridurti e, dėl tos kovos su korupcija, dėl tos kyriaus. Manau, galima e, panaudoti Jūsų pasiūlytus pakeitimus. Taip pat laukiu dar Jūsų papildomų pasiūlymų dėl tų likusių pakeitimų. Tikiuosi, kad pranešimas bus geras. Ačiū. Ačiū Jums. Iki lapkričio 26-osios 14 valandos galima teikti pakeitimus. Gruodžio 13-ąją komitete vėl numatytos diskusijos šio klausimu. Ačiū visiems dalyvavusiems. Išjungia pirmininkės mikrofonas. Atsiprašau, pranešėjas negaliu atvykti, todėl aš trumpai apibendrinsiu. Atkreipėme dėmesį, kad mes rengėme nuomonę atsakingajam biudžeto komitetui Europos valiutos fondo įsteigimas. Pranešimo tema. Kuriant Europos valiutos fondą, svarbiausia Europos stabilumo užtikrinimo E, mechanizmą ESM, jis buvo sukurtas krizės metais, e, pakeisti į kuriamą Europos valiutos fondą ir padaryti tą sąjungos teisės priemonėmis. ESM yra sukurta kaip tarp vyriausybinės, tarp vyriausybinės sutarties pagrindu, o jau netrukus buvo pateiktas parlamento reikalavimas paversti ESM sąjungos teisės priemonę ir užtikrinti jo parlamentinę kontrolę, tas ir daroma. Komisija ir valstybės narės e, bando atsižvelgti mūsų prašymus. Vokietija ir Prancūzija buvo paskelbusios jungtinę deklaraciją šią temą. Komisija pateikė pasiūlymą, būtent dėl to mes rengėme savo nuomonę ir rengiamas pranešimas. Uh, nuomonės referentas džiaugiasi, kad galų galia atsižvelgiama į ilgame, ilgus metus jau galiojantį parlamento prašymą, tai stiprinama e, parlamentinė kontrolė, atskaitomumas parlamentui. E, nuomonės referentas Ivan pažymi, kad reikia stiprinti parlamento vaidmenį busimajame val Europos valiutos fonde ir ta parlamentinė kontrolė turi būti atliekama per biudžeto vykdymo patvirtimo procedūrą Beje, parlamentas turi dalyvauti skiriant valiutos fondo e, vadovą bei įpareigoti ją jį kasmet teikti ataskaitą parlamentui. Norinčių pasisakyti nematau. E, ponas Engelin, e, atsiprašau, ponas Kronboks pasisakys Jis dirba ECFIN generalinėme direktorate, prašom. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, ačiū ponė pirmininkė už suteiktą žodį. Komisija džiaugiasi pranešėjų išsakytais paramos žodžiais 18 metų gruodžio pasiūlymui ir taip pat pritarė tam, kas pasakyta nuomonės projekte, kad mm, tai būtų svarbu žingsniai, kalbant apie ekonomikos ir pinigų sąjungos e, reformą. Taip pat e, ten kalbama apie demokratinius tinkamumo kriterijus, o reaguojant į nuomonės projektą norėtume dar keletą konkretesnių pastabų pateikti. Pirmiausia, mums atrodo, kad tikrai būtų įmanoma e, tiksliau įvardinti Europos audito rūmų konkretų vaidmenį, kaip kad e, yra sakoma šeštame, aštuntame, devintame e, nuomonės e, projekto punkte. Be to komisijos e, pasiūlymo projekte jau kalbama apie tai, kad Europos audito rūmai gali pilnai įgyvendinti savo įgaliojimus, tačiau be abejo esame nusteikę atvirai apsvarstyti su valstybėmis narėmis, su Europos parlamentu, kaip būtų galima mm, geriau iškristalizuoti tą eką vaidmenį šiame pasiūlyme. Dabar dėl tų išorinių auditorių pakeitimo norėčiau pasakyti, kad mūsų nuomonė tas vaidmuo turėtų būti išsaugotas atsižvelgianti tai, kad e, mm, yra tam tikra finansavimo platforma veikianti tarptautinėse finansavimo rinkose, tad e, sąskaitos turi būti tinkamai sertifikuotos, kad e, investuotojai turėtų tam tikrą patikinimą prieš investuodami į ESM mm, mm, rengiamas obligacijas. Thank you. Dabar dėl Europos parlamento vaidmens ir dėl vykdančiojo direktoriaus skirimo proceso. Septintasis straipsnis įstatų projekte pagal jį e, taryba yra įpareigota konsultuoti su Europos parlamentu, skirdama e, asmeniai tokias pareigas ir tai reiškia, kad parlamentas aktyviai dalyvautų procese. O dėl atskaitomybės sustarimo norėčiau priminti 10, 11, 12 punktus esančius nuomonės projekte. Komisija mm, grindžia savo pasiūlymą e, puikiai įsitvirtinusiais ataskaitų teikimo reikalavimais, mm, kurie jau galioja gana ilgą laiką. Ir tai yra susiję ir su tuo bendru priežiūros mechanizmu, kitomis priemonėmis, tad yra numatyta galimybė parlamentui e, organizuoti konfidencialius e, posėdžius ir įvertinti situaciją. Ačiū. Ačiū Jums labai. Dabar pakeitimai nuomoniai galime e, juos teikti iki lapkričio 21.14 val. tai jau rytoj. Prie nuomonės grįšime gruodžio 13-ąją. Baigėme nagrinėti šį klausimą. Ačiū už informaciją. Dabar turime bėdą. Ne, galime iškart dirbti. Nuostabu. Puiku. No, no, we, we go ahead. Ja, wir wissen, dass wir sie eigentlich. Aš suprantu, kad e, prašymė jūsų atvykti 12 valandą šiam paskutiniam darbų turkės punktui, tačiau noriu išsiaiškinti, kas atstovauja komisija biudžeto generalinis generalinio direktorato um, atstovas ponas Kopman. Esate čia? Ne, nėra, nėra ponas Bauchman. Ir nematau dar vieno komisijos darbuotoja. Kolegos, mums reikia pertrauką padaryti tol, kol uh, šie garbus asmenys pasiryš prie mūsų prisijungti. Tikrai labai sunku suformuoti darbo tvarkę taip, kad nebūtų spragų. Paprastai laiko trūksta, šiandien priešingai situacija. Vos tik atvyks komisijos atstovai, iš karto tęsime diskusijas, labai svarbi, klau, labai svarbi tema. Jau vakar su e, komisare diskutavome apie finansinio reglamento 61 straipsnio įgyvendinimą, tačiau tol, kol nėra komisijos atstovų, turime daryti pertrauką. Ja, Kolegos, po pertraukėlės tęsime diskusijas. Dabar diskutuosime, aišku, sveikinu biudžeto naują generalinį direktorių, pona Kopman. Labai ačiū, kad atvykote, ponas Zebert iš regionų generalinio direktorito ir ponia Hauptman, jos dar nėra, atvyks netrukus ponia Šilhaut. Jūsų, jūs atstovaujate Agri generalinį direktoratą. Taip, supratau. Ample ir Agri GD dar trūksta. Kaip suprantu, kalbame apie 61 straipsnį. Pagal šį straipsnį pareigūnai ir nacionaliniai nacionalinių valstybių pareigūnai dalyvaujantis biudžeto vykdymo procedūroje nedaro nieko, kad sukeltų interesų konfliktą tarp savo ir sąjungos interesų. Taip pat jie privalo vengti savo veikloje interesų konflikto ir vengti bet kol kas gali būti suvokiama kaip interesų konfliktas. Antroji dalis, jeigu yra interesų konfliktas, kuriame dalyvauja e, pareigūnas, privalu kreiptis į savo vadovą pagalbos, o pagal darbo tvarką privalu kreiptis į kompetitingą komitetą ar delegaciją ir raštu bus atsakyta, ar egzistuoja raš... interesų konfliktas. Jeigu jis egzistuoja, tai skrenčiosios tarnybos mm, sprendimu šiuo klausimu sąjungos pareigūnas nustoja dirbti ir sąjungos bei nacionalinės struktūros užtikrina, kad visų veiksmų būtų imtas pagal taikomą teisę. Trečia, Pirmosioje dalyje minimiems asmenims interesų konfliktas galioja tada, kai šis asmo arba kiti pirmoje dalyje minimi asmenys yra susiję dėl asmeninių priežasčių, ekonominių interesų, asmeninių aplinkybių ar bet kokių tiesioginių ar netiesioginių asmeninių interesų. Aš pacitavau 61 straipsnį, o naujiena yra čia, kad nacionalinės institucijos ir pareigūnai bei politikai įtraukiami. Mes nerimaujame dėl to, kas vyksta kai kuriuose valstybėse narėse. Matėme, kad šis straipsnis kai kuriuose valstybėse narėse turėtų būti mirtinai taikomas, tačiau to ne, nevyksta. Ką komisija ketina daryti, kad užtikrintų šio straipsnio vykdymą? Čia mes be abejo turime ne vieną pavyzdį tuo pat metu yra tikrai didžiulis iššūkis, viršintis tik vienos valstybės narės e, klausimą. Ir čia mes susirinkome šioje šaltoje e, salėje. Ir ponia Kopman, jūs pirmasis pagėdausite pasisakyti, spėju, kad bus taip. Prašom. Ačiū ponė Greslė už kvietimą. Uh, Dėkoju, kad suteikėte mums galimybę pasisakyti apie taisyklės e, naujame finansų reglamente e, susijusios su interesų konfliktu. Aš norėčiau pristatyti Jums bendrąją situaciją ir nacionalinių veikėjų komisijos atskaitomybę pristatyti. Pag, žiūrint iš komisijos perspektyvos, aš esu parengęs e, skaidres ir jomis vadovausios Jums leidus pradėsiu nuo e, dabartinio iki šių metų e, rūpjūčio mėnesio galiojusio tiksliau reglamento. Jūs šiek tiek užsiminėte apie tam tikrus atvejus ir matau, kad tai gali būti susijęs su tuo iki šiol galiojusiu reglamentu. E, 2012 metais e, buvo patintas tas finansų reglamentas ir konkrečiai nebuvo kalbama jame apie bendrą valdymą ir interesų konfliktą. Tačiau svarbu yra pastebėti, kad buvo konkrečiai išaiškinta, jog valstybės narės turi užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolę, turi sukurti sistemas atitinkamas, kad būtų galima spręsti galimo interesų konflikto atvejus ar užkirsti kelią jiems. Taip pat reikia paminėti 32 straipsnio trečią dalį ir 59 ketvirtąją 12 e, metų finansinio reglamento. Ir tai taip pat yra labai svarbu. Be to, viešųjų pirkimų taisyklės pirmiausia 14-24 metų e, direktyvos 24 straipsnis yra susijęs su viešaisiais pirkimais. E, ir įdomu yra tai, kad direktyva 2014-24 apima numatomą galimą interesų konfliktą ir kalbam apie tiesioginius ir netiesioginius asmeninius interesus. Taip pat atsiranda atitinkamos prievalės pagal bendrojo valdymo taisyklės. Tiksliau, ten jau buvo, mm, praeitie buvo bedrųjų nuostatų reglamente 5 penktas straipsnis, trečia dalis, 34 straipsnis e, ir taip pat 38 straipsnis dėl bendro valdymo, o bendro žemės ūkio politika, tai norėčiau e, paminėti, 907-14 metų dėl mokymo agentūrų mm, specialų komisijos reglamentą, kuriame aptariamos šios taisyklės. Iki vasario, atsiprašau, rūpiučio antrosios dienos šių metų jau egzistavo visa eilė taisyklių ir dabar finansinis reglamentas įgaliojęs yra e, paremtas tomis ankstesnėmis taisyklėmis ypač pagrindėmis, kurios susijusios yra su finansų valdymo Europos Sąjungoje. Kaip žinia, ir jūs e, tą jau pati pacitavote, aš nesiplėsiu. Rūpiučio antrą e, veiklos lėšoms įsigaliojo, o kitais metais administracinėms lėšoms įsigalios nuostatos taikomos. Jūs minėjote 61 straipsnį ir jame yra pagrindinės taisyklės susijusios su interesų konflikto valdymu. Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie naujus elementus atsiradusius, kurie yra susijęs su mano kai kuriais paminėtais dalykais konf, interesų konflikto apibrieštis. Kas yra nauja ir aš pabri, e, pabraukiau skaidrėtoje žodžius, tai yra kalbama apie netiesioginius asmenius interesus. Tai pakliūva į naująjį reglamentą. Taip pat dėl veikėjų svarbu pastebėti, taip pat aš pabraukiau svarbiausius dalykus. Nacionalinės valdžios institucijos bet kokiame lygmenyje patenka į reglamento apriepti, taip pat bendras valdymas labai aiškiai yra įtrauktas į finansų reglamentą. Taigi man atrodo, kad yra svarbu nepamiršti to, atsižvelgti tai, kad finansinėme reglamente yra konkrečios uh, E, nuorodos. Anksčiau buvo taisyklių, kurios buvo už finansų reglamento, dabar yra finansinėme reglamente konkrečiai brėžima, kokios yra taisyklės. Kas yra labai svarbu e, numatyti privalomi veiksmai, kad būtų išvengta interesų konflikto atveju kuris galėtų sukelti ne, ne, tam tikrus nelegalius veiksmus valdant lėšas. E, atitinkame straipsnė pirmoje dalyje yra e, nuostatos ir konkrečiai, kas yra nauja pasakyta, kad interesų konfliktas gali kilti ir e, Tokiu atveju e, asmenys atitinkami turi užkirsti kelią interesų konfliktui, nesimti jokių veiksmų, kurie, kurie, kuris, kurie gali sukelti interesų konfliktą, o viešųjų pirkimų srityje reikia imtis atitinkamų priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią interesų konfliktui e, susijusių su tam tikromis funkcijomis e, einant asmenims pareigas. Taigi visi veikėjai turi imtis veiksmų, kad būtų galima e, situaciją spręsti taip, kad nekiltų įtarimo dėl interesų konflikto. Viešųjų pirkimo taisyklės turi būti pagristos objektyviais kriterijais, kad būtų galima įvertinti, ar nėra pagrindo interesų konfliktui. Prievolės. Manau, kad pirmininkė jau pacitavo viską, jeigu nacionalinės atitinkamos institucijos e, e, darbuotojas e, pamato tam tikrus atvejus, apie tai turi būti praneša ir dabar tai yra kodifikuota. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad 61 straipsnė yra tam tikrų naujų dalykų. Kitaip tariant, interesų konflikto apibrieštis yra iš naujo suformuoluota ir apima tiesioginius ir netiesioginius asmenius interesus. Antras dalykas - daugiau situacijų yra numatyta. Apreptis yra praplėsta E, pavyzdžiui, gali būti e, tam daugiau situacijų, kurios objektyviai gali būti siemos su interesų konfliktu, taip pat platesnė apriptis e, valdymo bendro požiūrių ir konkrečiai sakoma, kad nacionalinės valdžios institucijos bet kuriame lygmenyje turi siekti turi vengti interesų konflikto ir atitinkamai tai valdyti. Uh, parlamentas balsavo dėl šių dokumentų, šių pasiūlymų ir labai svarbu tai, kad valstybės narės ir komisijos dabar įgyvendintų patvirtintas taisyklės. E, kadangi tai yra nauji dalykai, aš norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie interesų konflikto e, suvokimą, kaip sakiau, e, derinamos nuostos su viešųjų pirkimų direktyva, bet uh, E, vadovaujamasi nuostata, kad objektyviai e, turi būti galima patikrinti, ar nėra interesų konflikto. Aš norėčiau pateikti Jums dabar pavyzdį. Pavyzdžiui, ryšys tarp atitinkamo asmens ir veikėjų, kurie yra atsakingi už finansinio valdymo sprendimus. Manau, kad tokie patikslimai yra labai svarbus vertinant e, tolesnius konkrečius atvejus, kurie jums gali būti įdomus. Taip pat e, savoka, bet kokie tiesioginiai ar netiesioginiai asmeniai interesai e, turi būti įvertinti. Taip praplėtė 57 septintąjį būsį straipsnį finansinio reglamento ir vertinama nėra bendrų interesų su paramos gavėju. Ir e, finansinis reglamentas reikalauja atsižvelgti tai, e, Tiksliau, finansinėme reglamente yra labai tiksliai e, išvardyta elementai šeima, sentimentalus gyvenimas, e, e, kurie gali būti susiemi su finansiniais interesais. E, labai aiškiai atitinkamame straipsnėje yra išvardyti visi punktai. Dėl asmenų susijusių su bendru valdymu labai aiškiai matome, kad nacionalinės regionės vietos valdžios atstovai yra įtraukti darbuotojai, nariai ir taip pat vyriausybės nariai. Ir e, tai susijęs su parengiamaisiais darbais, peržiūrėjimu finansinio reglamento ankstesnio. Ši konkreti formuluotė susijusi su nacionalinės valdžios institucijomis buvo įrašyta per trišalis darybas, man regis, šio komiteto prašymu. Taip pat yra vyriausybės nariai įrašyti labai konkrečiai. Manau, tai leis užtikrinti mums aišku supratimą apriepties. Baigiant, noriu pasakyti, kad e, kai kas yra patikslinta ir taip pat prievalės atsakomybė valstybių narių ir komisijos yra apibriešta aiškiai sprendžiant įvairias situacijas. Valstybės narės privalo įsteigti vidaus kontrolės sistemas, kad būtų galima užtikrinti, jog bus išvengta interesų konflikto, taip pat e, labai aiškiai numatyti galimybės e, suvaldyti interesų konfliktą ir numatyti auditavimo galimybės tokių sistemų. Antras dalykas, reikia nustat, įvesti prevencinės priemonės, pavyzdžiui, e, deklaracijų sistemas įdėkti, kai kuriuose valstybėse narėse jau tai egzistuoja, dėl interesų konflikto nebuvimo, sistemas, kurios e, e, numato turto atskleidimą, komisija taip pat taiko jau tokius principus ir taip pat valstybės narės turi užtikrinti, kad sistemos būtų sukurtos taip, kad e, kylant interesų konfliktui bus įmamasi atitinkamų priemonių. Valstybės narės pagal naujas taisyklės e, turės šias prievolės ir labai aiškiai noriu pasakyti, kad tai nereiškia, komisija nebeturės jokių uh, prievolių. E, komisija konkrečiai turi stebėti, ar nacionalinės sistemos atitinka ES reikalavimus. Mes audituojame valstybių narių vidaus kontrolės sistemas, e, vadovaudomėsi riziką pagristų požiūrių ir tai apima patikras E, priemonių, kurios valstybės narės įdėgė į vidaus kontrolės sistemą, siekdamos užkirsti kelią interesų konfliktui ir sprendžiant įvairias situacijas. Jeigu kyla interesų konfliktas, mes privalome taikyti atitinkamas priemonės tam, kad apsaugotume ES biudžetą. Konkrečiai mokėjimų sustabdymas tai gali būti e, korekcijos, jeigu nustatyta, kad pažeista atitinkama teisė, teisės aktai. Mes, aišku, nenorime pasakyti, kad mes galime ar turėtume pakeisti nacionalinės valdžios institucijas, bet labai aiškiai suvokiame komisijos prievolės. Kas e, toliau, kaip sakiau, reglamentas įsigaliojo visai neseniai. E, administraciniams mokėjimams kol kas jisai yra netaikomas, taigi asignavimams, tai mes turime užtikrinti, kad valstybių narių vietos lygmenį visoje ES būtų deramai jisai taikomas. Ką mes darome? Mes teikiame konsultacijas, padedame valstybėms narėms, jų atitinkamoms institucijoms, norint užtikrinti, kad valdymo institucijos e, puikiai suvoktų savo naujasias, naujai pabrėžtas prievolės. E, buvo, yra jau numatyta 11, 12, 13 gruodžio atitinkami susitikimai. Mes primename valstybėms narėms apie jų prievolės nustatyti, vertinti, ar pakankamai geros jų dabartinės sistemos, kad jos galėtų įvykdyti šias prievalės. Jeigu taip nėra, tada mes norime, kad valstybės narės jas priderintų savo sistemos. Antras dalykas Komisija taip pat seks konkrečius atvejus, kurie, apie kuriuos sužinosime, papildomai prie audito darbo ir papildomai prie operacinių tarnybų darbuotojų ir mes vertinsime, analizuosime labai griežtai situaciją. Mes ir toliau atliksime auditą Tai yra nenaujas dalykas. Interesų konflikto auditas atliekamas buvo ir praeitie. Mes e, tik turėsime atnaujinti e, metodologiją, metodiką, atsižvelgiant į naują apibriežtį. Dirbsime e, su nacionalinėmis institucijomis kad žinotume, jog valstybės narės taip pat veikia šioje srityje ir taip pat uh, Komisija yra pasirengusi informuoti Europos parlamentą apie poslinkių šioje srityje, kai tik tai to prireiks. Dėkuoju, gerbam pirmininkė. Ja, soweit so schlecht. Na, kuo toliau, tuo blogiau, kaip matau. Labai ačiū. Be abejo, tai daugiausia ir brangiausia kaina teisinės vertės vertinimas, kurią esu skaičiusi per gyvenimą. Na, aš nežinau, ar to reikia džiaugtis, džiaugiamasi dėl kitų dalykų. Žinome, kad egzistuoja problema ir prie sprendimo neprieartėjome. Problema tokia, kai kuriuose valstybėse narėse yra politikų, kurie, kuriems priklauso įmonių. Įmonės arba kurių šeimos nariai valdo įmonės. Vienas pavyzdys vieno politiko šeimos narys turi įmonę, kuri gauna gausybę pinigų iš es šaltinių. Mes norime palaikyti valstybės narės, joms padėti, tačiau čia tikrai nėra taip, kad valstybės narės nežino, kad čia yra kažkas naujo, nukrito iš dangaus. Yra sistemiškai dirbama, Ir būtent tuo naudojamasi e, ir čia supainiojami interesai. Ir nežinau, ką čia būtų galima e, padaryti. Gerai, kad pranešėjas žinojo, jog buvo tokių pavyzdžių, kai yra naudojamasi postu, sukeliamas interesų konfliktas, kad pasisavintų europinės lėšas. Jeigu mes pažvelgėme į viešuosius pirkimus, matome, kad čia yra manipuliuojama jais, švelniausiai sakant, o po to jau sukčiavimas, piknybinis sukčiavimas, tai jau priklauso nuo tyrimo. Mes tikrai nesusidurime su netyčiniais pažydėjais, o su žmonėmis, kurie puikiai suvokia, ką daro, kad nebūtų atsakoma, jog nieko negalima padaryti, turime interesų konflikto nuostatą. Ir jie atsirado būtent dėl panašių pavyzdžių, ką reikia padaryti. Mes neturime švaistyti laiko, nes jeigu e, tas bus daroma, tai čia ES bus apiplėšta ir palikta e, be marškinių. Ką mes galime padaryti? Komisija yra gavusi teisės priemonė ir anksčiau ji egzistavo, tačiau mes iki šiol bandėme galvą sieną pralaužti. Ta istorija gruodžio 11-13 diena yra skama gražiai, tačiau ar galima taip dirbti kaip iki šiol? Very, very clear. We take, uh, this, uh... Taip, norėčiau aiškiai pasakyti, kad rimtai į tai žiūrime Ir aš tikrai nenoriu, kad jums susidarytų toks įspūdis, kad komisija e, nesprendžia šių klausimų e, aktyviai imdamasi reikalo. Noriu pasakyti, kad šios taisyklės turi būti įtrauktos į nacionalinės kontrolės sistemas, jos turi būti jų dalimis. Tokia yra esmė, kalbant apie tą finansinę e, architektūrą mūsų sąjungoje. E, Tai yra pirmoji gynybinė linija. Ją būtina stiprinti ir tikrai turime dirbti įtin aktyviai, turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, siekdami užtikrinti, kad jos tikrai tai atliks. Būtent tai ir darome. Dar vienas dalykas. Dabar šiek tiek per anksti dar to imtis, tačiau tikrai tai padarysime. Mes norime užtikrinti, ar tinkamai viskas atliekama, Mes turime reikalingų pajėgumų, pasiryžimo atlikti tuos e, auditus, siekdami užtikrinti, kad sistemos yra tinkamai e, parengtos. Auditai yra gristi rizika, jie bus atliekami atsižvelgiant į tuos minėtus aspektus. Dar vienas dalykas, minėjote, kad yra nemažai tokių pavienių atvejų, e, kurie garsiai nuskambėjo spaudoje, Kalbant apie juos, mes itin rimtai žvelgiame į situaciją. Na ir nepilstysiu iš tušio į keurą, tačiau turbūt visi žinote ir šiame komitete e, apie tai kalbėjote, apie tą garbų politiką vienoje valstybių narių dėl jo interesų konflikto, kuris buvo nustatytas. Tas atvejis tikrai yra aptariamas, vertinamas. Pirmiausia, reikia surinkti informaciją apie visas sutartis, kurios buvo um, skim, tiesiog skirtos tai, um, tai grupiai, kurie turi finansinių interesų tas asmuo. Mes itin rimtai analizuojame situaciją, bandome įvertinti, kokie įrodymai egzistuoja ar buvo kažkokių nesažiningų praktikų e, imtasi. Ir jau tada nuspręsime, ar būtina toliau iš mūsų pusės kažkokių veiksmų imtis. Ta tikrai komisija vertina tokią informaciją, jie turi ir mes tikrai nesėdime rankų sudėję, ypač jeigu pateikiamas kažkoks skundas ar jeigu atvejais garsiai nuskamba spaudoje, be abejo reikia ir empirinės bazės, kuri padėtų užtikrinti, kad uh, E, tai, e, ką mes nusprendžiame, būtų pagrįsta kažkokiais konkrečiais faktais, duomenimis, o ne tik e, kažkokiais tušiais kaltinimais. Tai reikalauja nemažai laiko, išteklių. Man atrodo, kad jie tikrai tinkamai panaudojami šiuo atveju ir galite būti tikri, kad mes itin rimtai žiūrime į tokią tenkančią mums atsakomybę. Kaip jau minėjau, tikrai nešokame aklai prie kažkokių skubotų išvadų, norime, kad viskas būtų pagrįsta atlikta analizė ir konkrečiais faktais. Kada jūs baigsite analizuoti situaciją? Well, on... Ačiū už klausimą. Kalbant apie šį skundą e, ir apskritai apie skundų procedūrą yra aiškus laiko terminai nustatyti. Ir šiuo konkrečiu atveju iki sausio e, vidurio jau turėtume turėti kažkokiu apčiapiamų rezultatų, tačiau e, dar prireiks keletą savaičių, kad būtų konkretų žingsniai įgyvendinti, jau po to, kai bus e, padarytos išvados. Noriu pasitikslinti, tas situacijos vertinimas, atskilų pavyzdžių vertinimas, tai yra identiška jūsų gautam skundui. Ačiū dabar kolega Štas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau labai padėkoti komisijai už pateiktą informaciją. PowerPoint prezentacija labai aiški bei puikiai paaiškina skirtumas tarp senojo ir naujojo finansinio reglamentų. Labai su, svarbu suvokti padėtį, jos skirtumus. Antroji skaidrė dėl padėties iki 18 rugpjūčio antrosios. Jūs pažymėjote, kad senajame finansinėme reglamente buvo, kad ir netiesiogiai, e, paminėtas interesų konfliktas. To nebuvo pas, e, paminėta tiesiogiai, bet buvo įvardinta tam tikrų pavyzdžių, kai e, privalu valstybėms narėms, jeigu yra tokie pavyzdžiai aktualūs įvertinti, ar yra interesų konfliktas ar ne. Norėčiau sužinoti, ar ketinate įsitikinti, kokios kiekvienoje valstybėje narėje egzistuoja priemonės konf interesų konfliktams išvengti ir juos suvaldyti. Ar komisija gal jau šiai dienai e, turi e, tokią informaciją pagal senąjį finansinį reglamentą dėl naujojo, kaip suprantu, jūs vis dar informuojate valstybės nares. Pirmiausia dėl to, kad atskiri reglamento straipsniai įsigalioja tik nuo sausio mėnesio. Todėl toks klausimas, ar vėl jūs parengsite informaciją apie padėtį kiekvienoje valstybėje narėje? Kokių priemonių imtas ir ar ta informacija bus vieša? žurnalistai, piliečiai, parlamento nariai, kurie domėsi padėtimi savo ar kitoje valstybėje narėje, turėtų galėti sužinoti, kokiu priemonė imasi konkreti valstybė nariai interesų konfliktams išvengti, bei kaip tas bus daroma pagal naująjį finansų reglamentą. Antrasis toks mano klausimas, trečiasis, gal kiek konkretesnis Jūs paminite vieną pavyzdį ir vieną politiką, kuris galimai supainioja interesus. Ir uh, supainiojo juos, nors yra primus interparis savo vyriausybėje ir uh, galimai padėjo tam tikrai įmoniai gauti europinių subsidijų tiek pagal senąją, tiek pagal naująją tvarką nuo tos akimirkos, kai nustatoma, kad svarbus žmogus, ministras, atsakingas žmogus prižiūri ar tinkamai laikomėsi taisyklių ir kai prieš jį pateikiamas skundas ar neužsidega, nors turėtų užsidegti pavojaus lemputės ir, sakyčiau, beveik automatiškai turi būti uh, pasiaiškinta, ar yra interesų konfliktas ar nėra. Tiek pagal senąją, pagal naująją tvarką, kaip kas turi būti daroma, man tiek, man tai nesvarbu. Jeigu jūs esate vyriausybės vadovas ir jūs sprendžiate dėl subsidijų skirimo pagal pasidalymąją kompetenciją, tai akivaizdu, kad interesų konfliktas labai aštri tema. Ar komisijoje nėra kažkokios automatinės procedūros, kad atkreiptų dėmesį, jog čia yra interesų konflikto pavojus. Mes žinome, kad apskundė tos valstybės narės piliečiai situaciją, kaip jūs tą skundą nagrinėsite. Mes čia turime daug atsakingų generalinių direktoratų, ar jūs koordinuojate, tirsite skundą, ar kiekvienas GD, kuris galimai paliestas, dirb savarankiškai, uh, žemės ūkio, regioninės politikos ar kiti atliks tyrimą savo ruoštų ir atitinkamai tada klausimas, jeigu kiekvienas atliks tyrimą pagal savo kompetenciją, ar numatote koordinuoti tyrimus tarp, ty... koordinuoti veiklą tarp tyrimą atlikusių GD? Ar bus kažkaip ta surinkta informacija apjungta ir kas bus tos koordinacijos grupės vadovas ir ar tai bus kažkas iš administracijos, generalinis sekretorius ar generalinis direktorius vieno iš direktorato, ar tai greičiausia gal bus ir komisaras atsakingas už kovą su sukčiavimu, ponas Oettingeris. Taigi tokie mano klausimai pradžiai. Beje, labai ačiū už jūsų prezentaciją. Nepaprastai įdomi ir naudinga. Uh, ačiū labai, ponė Stasai. Tikrai aktualių klausimų pateikėte ir pasistengsiu kiek įmanoma į juos atsakyti. Kaip žinia, mes atliekame auditus uh, susijusius su vidaus kontrolės sistemomis Ir pagal senąjį finansinį reglamentą tos kontrolės sistemos jau turėjo taip pat reaguoti į interesų konfliktų situacijas, tad auditai apėmė ir tokius atvejus. Ar yra kažkoks viešasis prieinamas registras? Deja, to nežinau. Turėčiau pasigilinti į tą klausimą ir tada jūs galėtume informuoti apie tai. Dar vienas klausimas. Ar žiūrėsime, kaip viskas toliau klostysis, kalbant apie naują, naują finansinį reglamentą? Taip, tikrai. Mes itin rimtai į tai žiūrime. Mes dirbame su valstybėmis narėmis. Stengiamės užtikrinti, kad e, visi vienodai aiškintų ir taikytų tuos aukštus standartus ir kad valstybės narės e, atnaujintų, kai tai yra būtina, savo vidaus kontrolės standartus o po atlikto audito ar būtų galima viešai paskelbti tą informaciją, man atrodo, būtų visai naudinga tai, jo lab, kad tai yra itin opus klausimas, tačiau reikia dar pasigilinti, kaip praktikoje galėtume tą dalyką atlikti. Dar vienas jūsų klausimas. Tai ravotės, ką komisija darytų tokiais atvejais, kai jau, mm, jau tokie perspėjamieji signalai buvo iš anksto matomi. Kaip ir kalbėjau, kalbant apie šį konkretų atvejį, mes ėmėmės veiksmų. Mes paprašėme valstybių narių turinčių informaciją pateikti visas įmanomas sutartis susijusias su ta mm, įmonių grupe, e, kurią galimai e, valdo tas minimas asmuo. Tad kalbant apie mm, tą, tą praktinį aspektą, apie tai, kad galimai bus rasta įrodymų, tada jau taip. Remdamėsi tą informaciją nuspręsime, kokie bus tie tolesniai žingsniai, tačiau, kaip jau minėjau, atsakydamas pirmininkiai, negalime įvykiams bėgti už akių, itin daug sutarčių, ehm, gavome daug medžiagos, viską itin atidžiai analizuojame, tad iš karto pateikti galtinio atsakymo tikrai negalime. Žinoma, kai yra aiškus perspėjimieji signalai, komisija tikrai imsis veiksmų. Be to, komisija kaip institucija turi tam tikrą atsakomybę, mes tikrai ne, ne, nuo jos nebėgame. Dėl koordinavimo. Ar visi veikia kas savo ir daro, ką nori? Ne, tikrai ne. Mes itin atidžiai viską koordinuojame. Šiandien čia atstovaujamos tarnybos taip pat e, glaučiai bendradarbiauja. Aš, mano kolegos, generalinis direktorius organizuojame koordinavimo sustikimus. Uh, E, taip siekdami užtikrinti, kad sistemiškai būtų e, viskas atliekama struktūruotai. Be abejo, biudžeto generalinis direktoratas yra atsakingas už tai, jog būtų užtikrinta, kad finansinis reglamentas būtų tinkamai taikomas. Tačiau taip pat priemonės, kurių imamasi atskirais atvejais, kai primami tam tikri sprendimai, e, Pagal komisijos vidaus taisyklės e, tai jau yra generalinių direktorių, susijusių generalinių direktorių atsakomybės rytis. Tad akivaizdu, kad tas bendradarbiavimas, koordinavimas yra svarbus, mes rimtai tai žiūrime. O kalbant apie politinės atsakomybės rytis, mūsų viršininkai taip pat turi e, konkrečias atsakomybės rytis. Ponas Jotingeris, pavyzdžiui, mano e, viršininkas yra atsakingas už um, kovos su sukčiavimu klausimų sprendimą ir panašiai. O e, susijusio direktorato vadovas e, yra labiau atsakingas už tam tikrus operatyvinius veiklos aspektus, už dotacijų skirimo stebėseną. Tiesiog tinkamai viskas koordinuojama E, ir taip užtikrinama, kad visos dalis būtų savo vietoje. Ačiū. Dar kartą priminsiu visą istoriją. 14 metai lankėmės Čekijoje ir pirmą kartą sužinojome, kad dirbo ten finansų ministras, kuris buvo ir vienas didžiausių naudos galėjų. Man e, Vokietijoje iš Vokietijos kilusiai tai buvo net neįsivaizduojama. Pas mus yra griežtas interesų konflikto įstatymas, man net nebuvo e, drąsų pagalvoti, kad apskritai tokie dalykai įmanomi. Ir taigi savo laiku Čekijoje e, sustikome su audito struktūros atstovais, išvykome ir audito e, auditoriai pati audito struktūra buvo pakeista, atnaujinta Ir kodėlgi tas buvo padaryta, pasiteiravome. Buvo nekarta kištas iš to politiko, plus naudos gavėjo į auditorių darbą. Po to mm, žiniasklaidos e, dar, darbai šioje valstybėje narėje, ji labai aktyvi ir jau miręs e, asmuo, mm, labai gaila dėl to, sugebėjo per ilgą ir sudėtingą darbą įsiaiškinti tikrai naudos gavėją kad politikas buvo tikrasis naudos gavėjas, akcininkai buvo jo, o, buvo tos įmonės akcininkai ir tie vaikai po to buvo išvežti į Krymą, kad nebūtų apklausti. Taigi įsivaizduokite, kaip yra viskas sudėtinga. Pirma, mums teko įtikinti Čekijos parlamentą, kad e, griežtai atskirtų politiko ir verslininko interesus. Čekijos parlamentas tą padarė po ilgo ir sunkaus darbo. Tada buvo verčiamos Čekijos institucijos tos įstatymus iš, pokerius, iš popierius perkelti į realybę, imunitetas buvo naikinamas, dramatika buvo didžiulė, tačiau mane nesiliauja stebinti tai, kad taip toli buvo nueita. Tada Olaf atliko savo tyrimą ir čia jau galima drąsiai sakyti, kad buvo ne tik nusikalstamos veikos, bet ir sukčiavimo po požymių, akivaizdus nusikaltimai, tačiau sąjunga sėdėjo, žiūrėjo viską pro pirštus ir įsivaizdavo, kad čia niekas mums nerūpi. Regio nu, GD nusiplauna rankas nuo bet kokių uh, nuodėmių, mes uh, diskutavom apie tai su komisare, kratosi bet kokios kalties, o dabar mes matome, kad tas pats naudos gavėjas, kuris seniausiai turėjo buvo įtrauktas juodosius sąrašus, gauna vis daugiau ir daugiau europinių lėšų. Na, tas e, vyras tikrai charizmatiškas, simpatiškas, tačiau tai, ką jis daro, yra man problematiška. Reikia pažiūrėti, kad e, Čia nebėra jau kur smukti ir žurnalistų pateikti faktai tą atskleidžia. Mes gavome elektroninių laiškų ir gavom, turime tiesioginių įrodymų, kad tas žmogus neatsisankė savo kaip verslininko interesų. Visa tai yra akivaizdu ir žinoma. Kas dar turi nutikti, kad galų gale būtų įgyvendinta tai, kas yra parašyta nes dabar su mumis elgiamasi kaip su kvaileliais. Tarsi galima mums sakyti bet ką ir mes linksime galvą ir tiek. O ta kita, tas kitas pavyzdys su žentu, tai iš vis keistas. Yra akivaizdžiau nei akivaizdu. Aš suprantu, kuo svarbios valstybės narės, kokia yra institucinė sąranga, Tačiau mes negalime sakyti, kad, na, ištyrėme, išnagrinėjome ir nieko. Taigi, labai nerimauju, kuom visa tai baigsis. Jau faktas, kad taip toli buvo, taip toli buvo pasiekta toje valstybėje narėje, buvo padaryta nepriklausomos teisėsaugos e, dėka, o kitur to tikrai nepavyktų nes kai kas kai ką pateptų, būtų pafinansuojamas vienas ar kitas dalykas. Bet vis dėlto negaliu sutikti su tuo, kad vyksta tokie dalykai, tačiau tušti kreipimai nieko neduos ir mes net nežinome, kur realiai viskas nuves. O tas apsimestinis komisijos nerūpestingumas ar abejingumas jau yra negerai. Ir čia aš tikrai baksnuoju į jūs pirštu. Mes turime žiūrėti į bendrą situaciją ir e, turime suvokti, kad iš europinių pinigų turtėja turtingiausi. Tai nepriimtina. Norite sureaguoti? Prašom. Well, I, I much, uh... Ačiū. Tikrai pritariu jūsų abejonėms E, dėl to, kad nepakankamai rimtai žiūrima į klausimą. Ir kad ir kas e, nutiko praeitie, į dabartinę situaciją komisija žiūri itin rimtai, dėl to nebejokite. Mes e, sujungėme savo jėgas, vertiname tuos kaltinimus ir tikrai nebandome nusikratyti šios atsakomybės. Bet to, kaip aiškinau, atsižvelginti tai, jog visi tie kaltinimai yra susiję su uh, senųjų, uh, senosiamis taisyklėmis. Jos, kaip bebūtų, vis tiek buvo naudingos sprendžiant interesų konfliktus. Taip, Suprantu, kad kaltinimai tikrai yra dideli. Tačiau svarbiausias kriterijus yra toks. Ar teisiškai yra pagristų tvirtų įrodymų, kurių pakaktų norint imtis veiksmų. Juk galioja teisės viršinybės principas, tai yra svarbus dalykas. Mes turime nustatyti aukštus standartus atlikdami tokį vertinimo darbą. Ir kaip jau minėjau, Būtent tai ir darome, e, e, vykdydami tuos vertinimus, tą bendrą veiklą. Tikrai, neįtin dažnai nutinka taip, kad surinktume įrodymus apie visas sutartis, um, kurios atiteko verslo subjektui ir kiekvieną jų atskirai analizuotume. Būtent tai dabar ir darome. Ta ataskaita, apie kurią kalbėjote, kurioje kalbama apie nacionalinės kontrolės sistemas, audito sistemas, kelia nerima, tačiau tai taip pat reikia įvertinti ir iš teisinės perspektyvos. Ir tai bus atlikta, atliekant šią analizę. O dėl tolesnių žingsnių minėjote tuos akivaizdžius sunkumus. Nenorėčiau leistis į detalės šiandieną, tačiau kalbant bendrąją prasme, e, jeigu tai būtų vietos, regionų, nacionalinis ligmo, jeigu vyriausybės nariai pakliūva į tokias situacijas, kai primami finansiniai sprendimai, kurie gali tiesiog ar netiesiogiai prisidėti prie jų gaunamos finansinės naudos, tada e, jau finansinis reglamentas numato, kad E, jie privalo imtis veiksmus e, turėdami ištaisyti susidariusią situaciją, o tie veiksmai jau gali būti įvairiausio pobūdžio. Tad tikrai turime būti atsargus ir nepainioti tokių situacijų, kai gali būti interesų konfliktai, kurie e, priveda prie teisinių sunkumų ir prie tokių situacijų, e, kai reikia taikyti tas taisomasias priemonės, veiksmingas taisomasias priemonės. Vienas iš galimų būtų e, yra sukurti vadinamai vadinamasis aklo pasitikėjimo metodas. Ir e, tiesiog tokiuose situacijose jau nebūtų jokio interesų konflikto. Kalbant apie teisinės sistemas, e, yra tokių situacijų ir kai kuriuose valstybėse narse tai praktikuojama, kai tiesiog politikai nusišalina nuo sprendimų prieimimų. E, tad mes atidžiai žvelgiame į tokią situaciją, žiūrime, ar tos taisomosios priemonės E, yra pakankamai adekvačios, ar yra tokių aukštų standartų, e, kokiu mes ir siekiame. Tai ypač svarbu, kalbant apie mm, tą naująjį finansinio reglamento straipsnį, jo detalės. E, man atrodo, kad tai tikrai padeda apskritai palengvinti mūsų darbą. gerai e, girdėti apie ateitį. Praeitis yra praeitis, pinigų nebėra. Ponios grįžlės pavyzdys apie čekų ministrą, kuris naudojasi lėšomis. Pasakyčiau, kad tai nėra kažkokia skirtinė situacija. Rumunijoje, Vengrijoje, daugelį kitų šalių vyksta panašus dalykai. Ir jau ne vienerius metus ir dabar taip vyksta. Mes turėtume e, žiūrėti tuos, kurie neima pinigus savo vardu, savo įmonių vardu, bet per kažką kitą, kito, kitų, naudodamėsi kitų vardais. Reglamentas sako, politikai negali skolintis lėšų, bet kažkas už juos pasiskolins ar gaus lėšų. Tai bus lėšos iš ES fondų ir, ir norėdami visuomet tie žmonės ras būdų, kaip gauti pinigų. Jeigu esi politikas, tu pats tiesiai to nedarai. Galbūt vienoje ar dviejose valstybėse narėse viskas vyksta pagal uh, taisyklės. E, jeigu aš noriu vokti, kas e, mane, man sukliudys, jeigu aš esu valdžioje, pavyzdžiui, aš taip ir darysiu. Vyriausybė turi daugumą parlamente, e, parlamentas patvirtina teisės aktus ir taip viskas ir toliau vyks. Aš norėčiau pasakyti, kad teisinis standartas būtų veiksmingos priemonės ir mes į tai žiūrime labai rimtai. Priemonių veiksmingumas priklauso labai nuo konkrečių nacionalinių aplinkybių, nuo konkrečių atvejų. Kaip sakiau anksčiau, tai yra reglamentas, jis galioja tiesiogiai visoms valstybėms narėms ir e, numatyta prievalė užtikrinti rezultatus. E, konkrečiu atveju, konkrečioje valstybėje narėje, konkrečioje situacijoje galbūt kas pasteisina, nepasteisins kitur, bet rezultato siekiamybė, tas reikalavimas yra visiems vienodas ir mes vertinsime atvejus konkrečiai. Aš suprantu tai, ką jūs sakėte, daugelį valstybių narių yra problemų e, susijusių su politikais ir pinigais. Aš e, savęs supranta, negaliu, negaliu to komentuoti, bet yra e, naujos taisyklės ir jūs, e, kaip Europos parlamentas, tvirtinant finansinį reglamentą, suvaidinate labai e, rimtą vaidmenį. Reikalavimai yra labai aiškus, e, išplaukiantis iš jo, jie galioja valstybių narių lygmenio ir Mes turime užtikrinti, kad e, naudojant ES lėšas, tos taisyklės bus veiksmingai gyvenintos. Būtent tą ir ketiname daryti. Supratau, norėčiau atkreipti dėmesį, kad su tuo aklų pasitikėjimu jau bandėme. 15-16 metais buvo mus, mums patikinta, kad viskas išspręsta, tačiau mes gavome e, elektroninių laiškų įrodančių, kad neatsisakyta verslininko interesų. Taigi reikėtų eiti kiek toliau, mes norime sprendimo, Norime, kad komisija prisimtų atsakomybę, apibendrinu diskusijas. Tikrai niekas dar nenuspręsta ir nebaigta. Mes esame pasiryžę tęsti jas. Esame tvirtai įsitikinę, kad nuo sprendimo priklauso visa politinė sąranga. Mes matome, kaip keičia keičia taisyklės, atsiprašau, žmonės turintis e, tiesioginę naudą iš tų taisyklių, kaip tie žmonės yra glaudžiai susiję e, su verslo pasauliu. Po to tie patys žmonės bando keisti regioninių rėmimo pro taisyklės. E, generalinis direktorius Deifač pas mus viešėjo ir pristatė situaciją ne, ne, nebuvo pasiduota, bet kuriuo atveju prieskonis viso šio reikalo labai nemalonus, mes toliau labai atidžiai sekame situaciją, tiesiog atidame, atidedame klausimo sprendimą iki sausio mėnesio ir tada jau žiūrėsime, nežinau ar čia reiktų suprasti kaip perspėjimą ar grasinimą, bet mes rimtai žiūrime į temą. Mes labai laukime jūsų tyrimo išvadų. Ačiū jums visiems, kad atvykote pas mus. Na, jūs džiaugiatės, kadangi tie, kas uždirba daugiau, prisėmė visą atsakomybę ir kalbėjo daugiau. Ačiū visiems. 14.30 renkamės ir vyks diskusijos su generaliniu sekretoriumi Zelmajer.